Okay. If, if we can, uh, if, if she's not here in 10 minutes, then perhaps if we can start. Jei už dešimties minučių ji nepasirodys, tuomet periname prie kito darbo tvarkės punkto. Gal galėtume taip viską sutvarkyti. Okay. Uh, you don't need to organize that anymore. <laughs> Our guest is already on the way. Nieko nereikia keisti. Kalbėtoja beveik pasiekė posėdį. Nebereikia kviesti kolegų iš kitų posėdžių. Kaip ir buvo numatyta, darbo tvarkės m, mm, punktas e, dėl Eurojusto pirmininkės pranešimo. good to have you here. Okay, dear colleagues, then uh, we're, we're going to start. Kolegos, pradėsime tuomet. Išklausysime Michelle Koniks, Eurojusto pirmininkės pranešimo. Labai malonu Jūs čia pasveikinti. Tai ketvirtoji Eurojusto ataskaita apie užsienio teroristus kovotojus. Šiame keitimėsi nuomonėmis Eurojustas pateiks savo vertinimus, kaip ES e, atremė užsienio teroristų kovotojų iššūkį ir aptars veiksmus, kurių galėtų imtisi valstybės narės. Žodis Mišel Konings pristatyti šį pranešimą, o paskui galimybę nariams pasisakyti, jeigu tokių bus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labai atsiprašau, kad vėluoju. Šį rytą eismas yra košmaras, kova su eismu yra labai sudėtinga užduotis Belgijoje. Pristatysiu ketvirtąją ataskaitą apie užsienio kov, teroristus kovotojus. Pradėjome darbą ne, da, ne dabar, net ne vakar, bet 2012 per įprastinį E, speciali, specialistų, prokurorų ir kitų e, darbuotojų, teisėsaugos darbuotojų susitikimą. Paskui aptarėme e, asmenų grįžtančių iš Irako ir Sirijos situaciją ir nuo to laiko šimtų procentų stebime e, tendenciją šioje srityje ir baudžiamos, baudžiamosios sistemos atsaką į šį reiškinį. Su, esame mobilizavę pro, prokurorus, tardytojus dirbančius šioje srityje ir užsimame šią temą labai konkrečiai. Rengdami ataskaitą remiamės informaciją, kurią surinkome ankstesnėme etape Kiekvieną kartą rengdame tą skaitą, e, analizuojame vis kitokį aspektą susijusi su užsienio teroristais kovotojais. Man, mano nuomonė, tarptautinis teisinis bendradarbiavimas šioje srityje svarbus ne bet, labiau nei bet kada, jei norime būti veiksmingi šioje srityje, nes reikia dalintis duomenimis. Duomenis, žvalgybiniai duomenys yra svarbiausia, ne tik dalymasis jais, bet ir uh, spartus e, jų e, galėjimas sparčiai jų gauti, greitai jų gauti yra svarbiausias dalykas. Tai yra Eurojusto veiklos esmė. Ir mūsų e, gauti skaičiai yra pozityvus. Dabar e, yra daug daugiau bendrų tyrimo komandų, dirba daugiau tyrimo komandų ir daugiau e, priemonių e, kurias galime pasitelkti, daug daugiau ekspertų. Ir šių metų gegužės 22-ąją priimti sprendimai mums padės dar sėkmingiau siekti tų tikslų, surinkti reikalingą informaciją, įrodymus ir daryti tai sparčiai. E, Aptarsiu skaičius 2012 ir 2016 skaičius, kiek tyrimų ir teisminių persekiojimų įvykdyta. 2016 įvyko 143 tyrimai, o 2014 34, 34 o 2015 100. E, Užbaigtų tirti teismo bylų 180 e, 280, o 2016 275. Kaip matote, auga išnagrinėtų teismo bylų skaičius. Šios skaičius suteikėme Europolui. 2014 404 asmenys teisti, 2015 513, o 2016 580. 2016 buvo paskelbta apkaltinamųjų nuosprendžių dėl e, džihadistų teroristų 17 valstybių narių ir paskelbti apkaltinamieji nuosprendį 89 procentais atvejų, o 11 procentų atvejų asmenys teisti išteisinti. Tai reiškia, kad mes sugebėjome tinkamai surinkti įrodymus ir jie buvo priimtini teisme. E, asmenys buvo pasodinti į kalėjimą, taip pat e, e įkalinti. E, psichinės priežiūros, psichinės sveikatos priežiūros institucijose. Ir norėčiau tuo tikrai pasidžiaugti. Norėčiau pasakyti kai ką apie surenkamus įrodymus. Praėjusiu metu e, specializuotojų prokurorų susitikime dėmesį skyrėme duomenims, kurie, įrodymams, kurie surenkami pasitelkus žvalgybinius kanalus, nes buvo iškėlęs kanal... klausimas, ar galima žvalgybininkų pateiktus įrodymus laikyti primtinais teisme. Egzistuoja galybė įvairiausių galimybių, įvairiausių e, variantų. Kai kuriuose šalise e, tokiu būdu surinkti duomenys, žvalgybiniai duomenys nėra priimtini kaip įrodymas teisme. Kitose šalise tai gali būti E, pagrindas pradėti bylos tyrimą ir nagrinėjimą, jeigu pateikiami kiti papildomi duomenys e, suteikiantis papildomų įrodymų. Matome, kad kai kuriais atvejais patvirtinti įstatymai, kad būtų numatytos sąsajos tarp e, žvalgybos e, institucijų ir e, prokuratūros veiklos, taip pat e, kai kuriais atvejais žvalgybos tarnybos, žvalgybos tarnybo atstovai gali būti ekspertais e, dalyvaujančiais bylos tyrime ir, tyrime ir parodymuose. Norime įtraukti teisminių institucijų darbuotojus kiek įmanoma ankstyvasnėme etape, ypač jeigu žvalgybos institucijos yra iš trečiųjų šalių ir darbas vyksta remiantis teis, teisminės pagalbos sutartimis. E, duomenys turi būti surinkti pagal įstatymus, turi būti priimtini, konkretus ir Eurojustas gali suvadinti savo vaidmenį tokiame darbe. Kitas klausimas, kurį tyrėme, tai e, kova su radikalėjimu. Prieš porą metų Teisingumo ministrų posėdėje, e, es, e, ministrų posėdėje buvo nuspręsta, kad Eurojustas turi vaidinti svarbu vaidmenį, e, susijęjant įvairias priemonės, kūrimasi valstybės narės, e, bandydamos kovoti su radikalėjimu. Čia vėlgi atsiveria daugybė galimybių pradėti dirbti nuo pirm, pirmųjų etapų, kuomet e, nuo pirmųjų radikalėjimo požymių taip pat vykti į konflikto, kai kuomet žmonės jau vyksta į konflikto zonas į, į Iraką ir Siriją ir taip pat dirbti, jeigu žmonės grįžę iš karo zonų yra radikalizuoti netgi jau represijų etape, represinių priemonių etape yra galimybė dirbti, pasitelkus įvairias tarnybas, taikyti daugias disciplinės procedūras. Švietimo institucijų, mokyklų, sporto klubų, psichinės e, sveikatos priežiūros institucijų specialistų. E, kad būtų galima sušvelninti kylančią riziką, kai tik tai mm, pamatome pirmuosius radikalėjimo požymius. Ar pamatome pirmuosius požymius, kad yra ketinimų e, vykdyti nusikalstamą teroristinę veiklą. Yra galimybė e, ištraukti asmenys iš tos e, to, to, tokio, tokius tokia elgesis skatinančios aplinkos. Taip pat remiamės rizikos vertinimo sistema, keliamos grėsmės kriterijais. Taip pat remiamės e, teismų jurisprudencija ir bylų nagrinėjimais teisme. Taip pat e, yra galimybė įvertinti riziką iš anksto ir apsispręsti, koks e, tinkamiausias asmeniui, kokiam asmeniui pritaikytas sprendimas būtų geriausias. Nebūtinai tai būtų sodinimas į kalėjimą. Į kalėjimą. E, nes žinome, kad kalėjimai yra radikalėjimo lopšys buvo imtasi priemonių nesodinti draugė į kalėjimą džihadistų, kelių džihadistų, e, juos atskirti ir daryti viską, kad juos mm, patrauktume į kitą pusę. Taip pat, kai susidurėme su tikrai užkėtėjusiais kovotojais. Kai kuriuose šalise jo negalėstingai sodinami į kalėjimą. Jeigu tai yra tikrai jau patyrę kovotojai, kol kas dar sunku pateikti vertinimus, nes nežinome, kokiu mastu pavyks sumažinti grįžtančių užsienio teroristų kovotojų skaičių. Ži, Žilis Kerkhov ES kovos su terorizmu į, įgaliotinis dirba šiuo klausimu ir baudžiamosios teisės e, sistema taip pat vaidina savo vaidmenį. Taip pat išsiaiškinome sąsajas tarp terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo. Parengėme um, konkrečių ataskaitų šiomis temomis ir daugybė e, duomenų įrodo, kad šie du reiškiniai susiję, taip pat e, susiję su e, ginklų sprokstamųjų medžiagų kontrabanda, taip pat asmenų kontrabanda, brangių metalų kontrabanda, neteisėtų migrantų pervežimų matome, kad kai kurios valstybės ima mąstyti apie galimybę pasitelkti specialias tyrimo e, technologijas ir specialius tyrimo metodus, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir pasitelkti juos kovoje su terorizmu. Pilinėjimasis buvo mūsų pirmosios ataskaitos tema mes raginome e, patvirtinti bendrą e, nuoseklų juridinį pagrindą. Ir e, darbas šioje srityje jau nuveiktas, yra m, pagrindų direktyva dėl kovos su terorizmu. E, iš tikrųjų, perkelime Junktinių tautų saugumo tarybos 2178 rezoliuciją, nes buvo spragų, e, tyrimo srityse, kai kuriuose šalise pasyvus, e, pasyvus e, mm, ra, radikalėjimas nebuvo laikomas nusikalstama e, mm, baudžiamojo nusikaltimumu. Taip pat skirtingose šalise buvo taikomi skirtingi tyrimo metodai. Dar domėmės Stebime, kokie, kokius sprendimus priima teismai ir matome, kad direktyvos interpretuo, direktyva interpretuojama skirtingai. Moteris vykstančios į Irako ir Sirijos karinė, mm, karo teritorijas, jeigu jos ten tik yra mm, pagalbininkės ir, ir e, tik daro valgyti jos už tai nebaudžiamos, jeigu jos tampa užsienio teroristų kovotojų e, sutoktinėmis, kai kuriuose šalyse tai nėra baudžiama, už tai nėra baudžiama. Ir taip pat pastebime, kad nedaugėja asmenų grįžtančių iš karo zonų. Jie tiesiog per, persikelia iš vienos karo zonos į kitą, iš Sirijos į Iraką, tačiau yra, yra ir naujų tendencijų. Matome, kad moteris ir mažamečiai vaikai iš ten grįžta į Europą ir jiems reikia ypatingo dėmesio. Dėl, kalbant apie sugrįžtančios menų politiką, mes svarstome, kas kelia, kurie iš jų gali kelti grėsmę, kaip su jais elgtis E, matome, kad teroristiniai ketinimai ir gebėjimai yra svarbiausias dalykas. Jei, jei kalbame apie vaiką ar moterį, nebūtinai tai reiškia, kad tokie asmenys automatiškai yra nepavojingi. Jeigu jie e, turi teroristinių ketinimų ir gali vykdyti teroristinius nusikaltimus, tai yra e, rizikos grėsmės grupės. Jeigu kalbame apie moterį, kuri turi teroristinės veiklos patirties, dalyvavo teroristinės grupėje, tai yra ypač pavojingas asmuo ir reikia daug daugiau dėmesio. Nepilnamečių atvejais yra daug sudėtingesnis. Nepilnamečiai, kurie grįžta kaip tapę aukomis, turi susilaukti daug didesnio dėmesio. E, nepilnamečiai, kurie grįžta ir tampa žudimo mašinomis, taip pat turi susilaukti ypatingo dėmesio. Nepilnamečių e, baudžiamojo teisingumo sistema skirtingai e, veikia skirtingose valstybėse narėse. Aukos. Prokurorai, e, kurie sparso tokias bylas, yra ta, tų, tų žmonių balsas. Turime galvoti apie tai, kaip mes, pavyzdžiui, ką daryti po tų didžiulių išpolių, teroristinių išpolių Berline ir Briuselyje mes bandome skleisti pažangiosios praktikos metodus ir pasitelkti visus specialistus. Steigiamos bendros tyrimo komandos, kaip tokios, pavyzdžiui, kaip e, Belgijos ir Prancūzijos, kitų valstybių, viskas, darbas čia vyksta paspartintai, duomenys surenkami žaibiškai. Matome, kad mm, mums reikia nepamiršti ir biudžeto klausimų. Parlamento biudžeto komitetas jau nagrinėjo šį klausimą. Buvo renktas 2018, e, renktas jau 2018 biudžeto projektas ir vienas iš punktų yra aktualus mums. Agentūros tokios kaip Frontex ir Europol sulaukė finansavimo e, dėl personalo didinimo. Mes esame tų agentūrų dalis, mes užsimame e, baudžiamuoju teisingumu, todėl negalime sustoti pusiaukelėje, turime tęsti darbą. Matome, nes tarptautinis teisminis bendradarbiavimas yra būtinas ir reikalingas ir jis turi vykti sparčiai. Kaip jau sakiau, pusiaukelėje sustoti negalime. Tikrai vertiname e, visą paramą, kurios susilaukime pastaraisiais metais ir ji toliau turi būti teikiama nes dabar pasakėme kritinės svarbos etapą. Jei mums nebus patvirtintas reikalingas biudžetas 2018 ir e, negalėsime pasamdyti tiek personalo, kiek mums reikia, jei mums teks atleisti e, patyrusius specialistus, metus, tai tai tikrai būtų blogas e, sprendimas. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegos. Dabar Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai. E, Roberto Metzola prašė žodžio, tačiau taip pat ir kitų frakcijų atstovų užsiregistruoti. Ačiū Janai. Ir dėkoju ponė Konings už Eurojusto veiklos išsamų pristatymą, taip pat ir poreikių bei pageidavimų mano politinė frakcija iš tiesų linkusi atsižvelgti į jūsų pageidavimus ir džiaugiuosi, kad e, paskutinė savo kalbos dalyje nemažai dėmesio skiriate aukoms. Mums šis klausimas yra labai svarbus ir aš manau, kad ne tik Europos parlamentas, tačiau ir kitos institucijos nepakankamai dėmesio skiria teroristinių išpolių aukoms ir tų išpolių padariniams, ne tik jų tiesioginiams taikiniams, tačiau taip pat ir tų taikinių aplinkai šeimos nariams. Psichologinį poveikį taip pat jūs minėjote kad e, valstybės narės skirtingai vertina ir naudojasi žvalgybos tarnybų perdodam, perdodamais duomenimis ir galbūt galėtumėte daugiau apie tai papasakoti, ar tie skirtumai yra dideli ir kokių veiksmų jūsų manimų reikėtų konkrečiai imtis tam, kad būtų galima uh, geriau priimti tą informaciją perduotą ir jie tinkamai pasinaudoti, nes dažnai matome, kad informacija yra perdodama, tuo tarpu ją gavusi šalis nebūtinai tą informaciją tinkamai pasinaudoja, kad veiksmingai kovotų su tarptautiniais nusikaltėliais ir teroristais. Ir kartais yra taip, kad mes tos informacijos paprasčiausiai nenorime, o ne, <clears throat> nors ji ir yra, o mes ją nepasinaudojame. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Man Sipel, ačiū, atsiprašau, kad atvykau taip vėlai, dėja negalėjau išklausyti visos mūsų pranešėjos kalbos, nepaisant to, kalbant apie uh, vadinamosius e, į užsienį išvykstančius kovotojus. Mes e, labai daug įstatymų priimame tam, kad įsiaiškintume, kas yra tie radikalizuoti asmenys, e, kokias trečia šalis jie išvyksta, kuris yra apmokomi, tampa galbūt teroristais ir pato grįžta atgal, tačiau žmonės, kurie vykdo teroristinius išpolius, iki šiol visi buvo ES piliečiai. Todėl mano nuomonė yra nepakanka vien tik juos stebėti, sekti, išsiaiškinti, kurie iš jų radikalizavosi ir po to, kai jie vykdo išpolį, pasodinti juos į kalėjimą. Galbūt geriau daugiau dėmesio reikėtų dėt, skirti prevencijai, jeigu mes uh, jau e, žinome apie radikalizuotus asmenis dėl vienų ar kitų priežasčių, tai galbūt reikėtų ne tik e, policijos pareigūnams juos stebėti, tačiau taip pat labiau bendradarbiauti su visuomenės, organiz... visuomenėmis organizacijomis, mokyklomis, kitomis organizacijomis tam, kad būtų galima įsiaiškinti, kodėl jie radikalizuojasi ir kovoti su tuo radikalėjimu. Ar jūs turite patirties bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, pilietinės visuomenės atstovais šią kryptimį dirbant? Labai ačiū. Pone Vimberg, mačiau, kad prašė žodžio taip pat Eva Žoly, Ana Gomes. Leisime pasisakyti šioms trims kolegoms, kolegiams ir po to. Pane Konings, suteiksime galimybę atsakyti. Ačiū pirmininkė. Taip pat ačiū už e, suteiktą informaciją. Pirmasis mano klausimas, e, kurį norėčiau užduoti, yra susijęs e, su dabartinė situacija Europos Sąjungoje, kalbant apie teroristinių organizacijų narių skaičių. Jūs kalbėjote apie moteris ir vaikus, kurie grįžta iš trečiųjų šalių e, Ar turime šios skaičius ir kokie jie yra? Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kaip reikėtų sumažinti radikalėjimo mastą, tam reikia skirti labai daug išteklių. Pavyzdžiui, Švedijoje dabar matome, kad mums trūksta, trūksta policijos pareigūnų, ar apie tai jau yra mastoma. E, ar mąstoma apie fizinės e, tokių grėsmę keliančių asmenų stebėjimo, sekimo galimybės. Taip pat e, nekartą pabrėžiau, kad privaloma pamėginti grįžtančius į Europos Sąjungą kažkaip suregistruoti, jeigu jie prieš tai buvo atitinkamuose grėsmę keliančiose trečiosiose šalise. Galbūt juos reikėtų sulaikyti pasienyje ir atitinkamai registruoti. Eva Žalį žodis. Ačiū. Aš vis tik tai pasigėdau šiek tiek tikslumo jūsų kalboje. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokia procentinė dalis ES piliečių apskritai sudaro <clears throat> bendrame tų kovotojų iš trečiųjų šalių e, kontekste, kokią dalį sudaro ES piliečiai. Taip pat e, kalbant apie žvalgybos teikiamą informaciją kas e, turi prieigą prie šios e, slaptos arba ypatingai slaptos informacijos ar su gynybos struktūromis jie yra dalyjamas ir ar yra nustatyti tam tikri mechanizmai, pagal kuriuos būtų galima su tą informaciją susipažinti. Ir pastinis klausimas, ar e, skelbsite, viešinsite galutinę savo ataskaitą, e, įvardinsite, kurioje įvardinsite taip pat valstybės narės. Ačiū, Ana Gomes. Atsiprašau, dėl e, transporto spūščių aš negalėjau laiko atvykti į posėdį ir išklausyti jūsų įžanginės kalbos, tačiau mano padėjėjai man apie ją papasakos. Aš norėčiau išgirsti jūsų asmenį įspūdį e, ir vertinimą apie tai, ar valstybės narės įgyvendina konkrečias programas, būtent kalėjimuose, siekiant kovoti su radikalėjimu. Ir e, ar yra atsižvelgiama į jūsų darbo metus sukauptą patirtį. Tačiau aš turiu minį ne tik e, laisvės atimimo įstaigas, tačiau taip pat ir. Uh, pačioje visuomenėje dabar matome, kad vis daugiau moterų radikalėja. Žinoma, aš manau, kad jokingas yra pastebėjimas ar pasiūlymas bandyti e, sustabdyti tos e, grįžtančius ES piliečius iš trečiųjų šalių prie sienos ir juos registruoti. Čia, čia būtų tas pats, kaip tvirtinti, kad uh, visi migrantai ir pabėgėliai yra potencialūs teroristai. Reikia aiškiai pasakyti, kad tie teroristai yra visi mūsų piliečiai ir jie radikalėja dėl socialinių, ekonominių priežasčių. Čia taip pat reikia paminėti ir pinigų plovimo direktyvos nuostatas, kurios glaudžiai susijusios su kova su terorizmu ir kai kurios valstybės narės nenori rimtai įgyvendinti pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyvą, visiškai pamirždamos, kad e, tokiamis priemonėmis būtų galima veiksmingai kovoti su terorizmu. Noriu paklausti, kokias išvadas padarėte vertindami, kaip valstybės narės įgyvendina dabartinės, dabar galiojančias e, kovos su pinigų plovimu direktyvas, nes girdime E, vis daugiau informacijos apie tai, kad e, vis daugiau teroristų pe, įsismelkia, įsitraukia ar infiltruojasi į verslo struktūras. Taigi Kokiu minčiu turėtumėte apie galimą kovos su pinigų plovimo direktyvos nuostatų peržiūrą? Taip pat matau, kad ponas Batinas ir ponė Inetfeld nori kalbėti, prašau, tačiau e, nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, priešingą atveju negalėsime sakyti visus klausimus. Ponas Batina, ačiū. Mes vadiname tos žmonės e, užsienio kovotojais, e, nors iš tikrųjų tokie nėra, jie paprasčiausiai džihadistai. Taip jūs reikia ir vadinti. Mes turime kalbėti ne tik apie priežastis jų radikalėjimo, tačiau taip pat ir e, susijusi poveikį turime paminėti, o vienas iš tokių susijusių poveikių ir efektų yra finansiniai srautai iš Saudarabijos kitų šalių, e, kuomet, pavyzdžiui, Junktinė karalystė pusė visų mečečių yra finansuojamos e, Saudo Arabijos, o Saudo Arabija yra išpažįstama radikali e, islamo šaka vahabizmas. Tai ar nemanote, kad reikėtų mums labiau bendradarbiauti tarp es valstybių narių vyriausybių tam, kad būtų galima užkirsti kelią mečečių statybai ir finansavimui iš išorės, kad e, mečečių statyba ir imamų veikla būtų finansuojama e, tik tai vidiniais šaltiniais. Inetfeld. Man užkliuvo ponios Gomis mintis dėl kovos su pinigų plovimu direktyvos. E, Žinome, kad Vengrijos vyriausybė neseniai priėmė įstatymą dėl nevyriausybinių organizacijų, kuris grindžiamas kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatomis, tačiau to įstatymo paskirtis yra įbauginti nevyriausybinės organizacijas. Žinome, kad kilo problemų dėl teisės viršenybės Lenkijoje ir aš nežinau, E, kokių problemų tai sukelia jums, e, užsitikrinant pasitikėjimą valstybių narių e, teismų sistema, teisingumo te, sistema ir jos gebėjimai įsigyveninti ES taisyklės. Ačiū, daug klausimų buvo užduota. Žinau, kad neįmanoma per dvi minutės bus juos atsakyti, taigi jeigu jums prireiks daugiau laiko, tai E, jo jums suteiksime, tačiau žinoma, vis tiek reikia tą diskusiją kažkaip apibendrinti. Prašau, pana Koniks. Mhm. Uh, uh, Man atrodo, šie klausimai yra labai aktualūs, bet to jie mm, išryškina ir kitus labai svarbius klausimus. Kova su užsienio kovotojais ir džihadistais yra toks sudėtingas klausimas, kad atsakymo paprasto nėra. Į, ir kuo daugiau atvejų identifikuoji, bandai tirti, persekyti, tuo daugiau galimų sprendimų sluoksnių išvelgi. Ir tikrai užsienio kovotojai teroristai nėra vienintelė problema. Pavyzdžiui, žmonės, kurie vyksta į Siriją, yra nėra vienintelė problema. Ir grįžta atgal mes matome ir m, mm, iš paskutinių išpolių, kad yra ne vien tik tai tie, kas išvyko iš ES ar grįžo, bet eina tai, kalba ir apie tas nedidelės grupės, kurios dažnai tarpusavį yra susijusios, bet nebūtinai tiesiogiai susijusios vienos su kitomis. Tai ryšiai yra labai tokie mm, netamprus su kovotojais karo zonose. Mes matome, kad internetas, socialinė žiniaslaida yra plačiai naudojami apmokymui ir verbavimui ir finansavimui. Um, ir E, tikrai daug kas vyksta tose e, formuose ir ta veikla ne visuomet pamato dienos šviesą, nes naudojamasi ir e, debesų kompiuterėje, ir tamsiuoju netu, internetu. Ir Iš tikrųjų, jeigu vertiname visus aspektus, tai e, tas vaizdas yra labai kompleksiškas, dažnai daug ko nematome. Ir jeigu eina kalba, pavyzdžiui, yra apie e, kontrabandą įvairių tipų ir uh, Ir tokius dalykus kaip bitkoinai, virtualioji valiuta, kas yra, var, kas yra naudojama. Iš tikrųjų daug sunkiau atsekti viską, um, viskas daug labiau užslėpta. Kai kuriais atvejais matome tam tikrą vaizdą, bet ne viską ir negalime pateikti atsakymų į visas problemas. Todėl būtina uh, renkti tam tikrus sakykime, žemėlapius, kas tai yra, kaip, ką tai reiškia, kas yra tie mm, e, užsnekovotojai, yra ir saugumo tarybos e, sprend, rezoliucijos ir mūsų sprendimai. Kova su uh, užsienio kovotojais teroristais yra vienas dalykas, represijos, bet dar tai ne viskas. Reikia nepamiršti ir kitų būdų, kurie galbūt geresni, kurie užkirstų kelią smurtiniam ekstremizmui, kov, leistų kovoti su juo, leistų kovoti kovoti su radikalėjimu, leistų e, išspręsti tą problemą, švelninti, bet aišku, tai nėra viskas, nes yra dar daug daugiau problemų. Pavyzdžiui, aną savaitę e, trys išpoliai e, trijose sosnėse surenkti žmonių, kurie nebuvo stebimi žvalgybos, kurie anksčiau nevykdė teroristinių išpolių. E, nebuvo susijęs ta veikla, tai reiškia, kad tuomet kovoti su tuo praktiškai neįmanoma. Jeigu prašta skaičių, mes neturime skaičių, mes pradėjome dirbti tais klausimais 2012 metais, 7 valstybės 2012 metais turėjo tam tikrų skaičių apie tai, kaip asmenys išvyksta į užsienį ir grįžta užsienio kovotojai, tačiau um, nedaug tų skaičių, apie, eina kalba dabar apie 5 tūkstančius galbūt užsienio kovotojų, um, mes nežinome, kokio masto tas skaičius realiai grįžtančių yra kovotojų, gal jis yra didžiulis. Uh, bet neskaičiai yra svarbiausia. Kas yra svarbiausia, kad užtenka vieno, dviejų, trijų žmonių, kurie sugrįžtų iš ten su ketinimais ir su pajėgumais ir užtektų chaosas visoje Europos Sąjungos suorganizuoti. Taigi, kai eina kalba apie grįžtančius užsienio kovotojus, Tai ne viskas gali būti pas mus užaugę, pas mus susiformavę išpolius organizuojantis asmenys, kurie gali vykdyti karo veiksmus ir surinkti tuos e, pavienius galus yra labai sudėtinga. Taigi vaizdas labai kompleksiškas, labai sudėtingas. Ponas Mesolas klausimas. Mums žvalgyba, teisės sauga, teisingumas, viskas turi dirbti e, kartu iš vien. Mes matome, kad yra įvairių būdų, kaip į tai žiūrėti, e, kaip tai spręsti. Aišku, viskas dar sudėtingiau, jeigu mes matome, kad, pavyzdžiui, kariškių gauta žvalgyba vietoje. Uh, labai sunkiai patenka į baudžiamųjų bylų svarstymo sritį. Tai mes bandome galvoti dabar per savo darbą, kaip tą karinę žvalgybinę informaciją integruoti, kaip iš NVO, iš tarptautinių baudžiamųjų bylų teismo visą informaciją integruoti. Iš tikrųjų, eina kalba apie e, visą informaciją bylose dėl nusikaltimų žmonijai, karo nusikaltimų ir taip toliau. Eina kalba apie trečiasias valstybės, Šiaurės Afriką, Vidurio rytus, Siriją, Libiją, Iraką. Tikrai nelengviausios rytis dirbti, reikia tiesiog pasiremti tuo, kas yra padaryta, stiprinti um, mūsų kontaktinių taškų tinklus kviesti, pavyzdžiui, Tuniso delegaciją, Rojustas tai, uh, įsitraukti į bendradarbą, koncentruoti visas uh, pastangas tarptautinėme darbiavimo uh, srityje, dirbant per sieną ir taip toliau. Kaip aš jau sakiau, savo pirminėme pasisakymė yra įvairių skirtingų valstybėse narėse taikomų požiūrių, tačiau mes rekomenduojame stenkitės įtraukti mm, teismų institucijas ir e, Eurojustą e, visą veiklą per sieną, e, kaip galima anksčiau, tam, kad būtų galima gauti visus įrodymus iš pat pirminių punktų ir civilinė žvalgyba ir karinė žvalgyba, viskas, kas būtų galima įtraukti į baudžiamųjų bylų svarstymą pagal įstatymą viršinybės principą. It, uh, uh, uh Tik užsiminiau apie įrodymus, taigi internete, socialinėje žiniaslaidoje yra labai daug dalykų, kuriuos turėtumėm spręsti. Gerai yra, kad mes turime teismų kibernetinių nusikaltimo tyrimo grupė Eurojust ir tai SG pradėjusi dirbti specializuoti Nu, tos išės specialistai dirbantis e, prokurorai būtent su kibernetiniais nusikaltimais. Toliau genocido e, tinklas, dar viena yra grupė dirbanti su e, atitinkamos ateities nusikaltimais. Tai iš tikrųjų tai yra pažangi praktika ir ta sinergija tarp skirtingų tinklų yra labai svarbi, nes ji mums leidžia daug geriau pamatyti, kas vyksta kur ir kas kur nevyksta. Dabar einant kalba apie radikalizacijos mažymą, aišku, yra vėjų priemonių pavyzdžiui, jų pareiškimus atsveriantis naratyvas, neapykantą kurstančių pasisakymų švelninimo priemonės. Mes ieškome tinkamų alternatyvų, kaip pateikti tą kontranaratyvą, kaip pateikti pozityvę ir patikimą informaciją, kurie atsvertų jų pastangas radikalizuoti asmenis. Mes matome, kad e, kai kuriuose valstybėse kartais netgi tuos, kurie išvyksta ir sugrįžta, e, kurie galbūt nėra dar patavę tais užkėtėjusiais e, kovotojas galima juos patraukti savo pusę ir panaudoti paskui pateikiant būtent tą pozityvų naratyvą, kad būtų galima deradikalizuoti visuomenės. Ir čia yra daug gerų iniciatyvų ir manau galime įkvėpimo pasisemti iš JAF, iš Junktinės karalystės, iš Kanados, kur matome, kad yra deradikalizavimo centrai Ir tiek kovojant su nusikaltimais ir užtikrinant terorizmo prevenciją reikia taikyti e, multidisciplinarinį požiūrį. Tai yra ir psichikos sveikatos, psichologų, švietimo, pedagogų e, pagalbas reikia. Reikia iš šeimų indėlio, reikia įmamų e, pagalbos tam, kad būtų galima surasti geriausiai parengtą atsakymą, užtikrinant visišką uh, deradikalizavimą ir reabilitavimą. Question. Uh, uh, Gomes relation... Ponios Gomes klausimas buvo labai įdomus, būtent Tai ir yra esminis klausimas ir apie tai ir, ir kalbėjome pirmoje ataskaitoje. Mes pasakėme, kad jeigu norime sėkmingai spręsti džihadistų užnekovotojų problemą, reikia um, visapusiško finansų tyrimo. Ar tai lengva padaryti? Tikrai ne. Nes pinigų plovimo sąlygos turi būti vykdomos. Yra didžiuliai sunkumai atsakant finansus. Aš aš jau tik paaiškinau visas priežastis. Ir matome, pavyzdžiui, paskutiniuose teismų sprendžiuose e, e, žmonės nėra nuteisiami vien už tai, kad pasiuntė pinigų į Siriją, ar Iraką, o privačios bankų sąskaitos dažnai yra naudojamos finansuoti e, teroristinę veiklą e, ir, ir vietoje, ir ten. Ir mm, tai galima apibriežti kaip terorizmo finansavimą, tačiau kaip nustatyti, kad realiai asmo prisidėjo prie or, organizuoto nusikaltimo, kontrabandos. Uh, ar pinigų, priekybo žmonėmis, e, kontrabandos metalais ar panašiai, ir kad realiai finansavo terorizmą, tą labai sunku padaryti. Taip, tikrai nedaug pinigų reikia, jeigu nori organizuoti teroristinį išpolį, tačiau reikia pinigų, jeigu nori apmokyti asmenys, kad jie taip pat užtikrinti jų ryšius, užtik... finansuoti jų keliones ir taip toliau. Taigi tam pinigų reikia, tai pinigai yra labai svarbus. Ir jeigu nedirbsime lygiai grečiai ir mm, netirsime finansų, finansavimo teroristinių organizacijų ir um, tos kitos pusės neužtikrinsime po policiją, teismai, kur dirba, tai tikrai mm, nepavyks mums pasiekti sėkmės. Pane Važaliai, taip iš tikrųjų ši ataskaita yra ribotas apimties ir riboto platinimo, tai yra um, tam tikro konfidencialumo lygio, taigi negalėjo būti pasleista viešai. E, ji yra skirta ribotai auditorijai ir tik tai ataskaitos rezumė, kurios kopiją jūs gavote, e, yra pateikta, nes, kaip sakiau, ataskaita yra konfidenciali ir mes ne neketiname būtent tos konfidencialios ataskaitos platinti viešai dėl labai aiškios priežasties, nes ten kalbama apie apie um, pasitikėjimų paremtų kontaktus, ryšius tarp teismų, kurie tyria teroristinę veiklą, tai ten yra smulkiai kalbama ir apie operatyvinę veiklą, apie tokius aspektus, uh, kurie yra teisiniai, juridiniai ir, ir operatyviniai ir taip toliau, apie kuriuos negalime kalbėti viešai, nes jeigu juos paviešinsime, aišku, tai turės um, neigiamo poveikio ateities teismų tyrimams ir, ir procedūrams, taigi mes tikrai neketiname uh, išslaptinti šios ataskaitos, priešingų atveju mes prarastumėm mūsų kolegų pasitikėjimą. Pasitikėjimas es valstybėse narėse taip, mes nuolat dirbame kartu su Europos valstybėmis narėmis ir turime stiprinti pasitikėjimą mm, su mūsų partneriais ir ne ES valstybėse. Ir tu, tu, ta linktimi, linkme dirbame. Aš stengiuosi atsakyti, kiek galima daugiau e, klausimų, bet jeigu dar liko neatsakytų klausimų, aš mielai atsakysiu ir į jūsų papildomus klausimus raštu. Liberty, Ačiū. Aš norėčiau kai ką pridurti. Būtų naudinga komiteto nariams susipažinti su pranešimu, nors jis ir yra riboto naudojimo, bet yra e, būdų susipažinti su tekstu pagal numatytas procedūras parlamente. Ir būtų gerai, kad jei norintis tai padaryti, nariai galėtų perskaityti visą pranešimą. Buvo užduotą klausimą apie skaičius. Winberg klausė apie bendrą užsienio kovotojų skaičių, o Eva Žali klausė apie, tai, apie tai, kiek Europos piliečių yra tarp jų. Būtų naudinga, jei jūs arba jūsų tarnybos mums šią informaciją perduotumėte e, konfidencialiais e, informacijos perdavimo kanalais Libė sekretoriatui kad e, visą tą informaciją, tuos atsakymus turėtume. Aš suprantu, kad jūs turbūt negalėsite atsakyti į tuos klausimus viešai čia, bet būtų gerai, kad palaikytume kontaktą kitais kanalais ir informacija būtų suteikta nariams tiesiogiai. Ačiū už tai, kad taip išsamei viską pristatėte ir apgailestauju dėl to, kokiomis aplinkybėmis jums teko šiandien čia atvykti. Tikiuosi, kad išvykti bus paprasčiau. Ačiū. Bet aš ne vienintelė buvau įstrigus eisme. Ačiū, linkiu visiems gražios dienos. Periname iš karto prie kito mūsų darbo tvarkės punkto komisijos pristatymas kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis direktyvos pristatymas. Kalbame apie kovą su pinigų plovimu, pinigų plovimo ir kovos su terorizmu direktyvą, kurios dar neratifikavo visos valstybės narės finansinių veiksmų darbo grupės e, rekomendacijos e, apima siūlymus ją ratifikuoti, bet ne visos narės yra jos narėmis. Ir e, kalbame apie e, pinigų plovimą, e, nusikaltimus, E, susijusių su baudžiamais, apkaltinamaisiais nuosprendžiais už e, baudžiamąją veiką, e, kurios eigoje sukūriama nusavybė, taip pat dėl ekstrateritorialumo aspekto. Norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams trumpai pristatyti šį siūlymą, paskui pasisakys šešėliniai, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir kiti nariai. Ir Taigi, pirmiausia, žodis komisijos atstovui pristatyti direktyvos projektą. Perhaps a bit closer or use another one because it's not really. Turite tikriausiai įsijungti kitą mikrofoną, nes šis neveikia. Seems to be a technical problem. I hope it's work now. Excellent. Thank you, Mr. Albrecht. Thank you, Chair. Thank you for... Ačiū, pone Albrechtai. Tai pirmasis oficialus e, komisijos pasiūlymo pristatymas. Ir tai yra svarbus uh, Mm, elementas e, kovojant su terorizmu ir e, priešinantis ardomai veiklai. E, tai susijęs su terorizmo finansavimo teisės aktu patvirtintų praeisiais metais. Taip pat tai susijęs su dabar vykdoma sistemos peržiūra. Ši sistema leis uh, E, įsteigti stebėsenos sistemą, aptikti tartinus sandorius. Ir šiandien mūsų oficialiai pristatomas pasiūlymas apima baudžiamosios teisės atsaką į pinigų plovimą tikslas - sustiprinti galiojančią ES sistemą kovos su pinigų plovimu, patvirtinant minimales taisyklės e, kovoti su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis ir patvirtinti e, optimales sankcijas. E, geriname tarp palestybinį bendradarbiavimą kovojant su teroristinė veikla. Svarbiausias mūsų tikslas - užtikrinti didesnį vidinį mūsų piliečių saugumą. Pinigų plovimas e, tai veikla, e, kuri leidžia nusikaltėliams gauti pelno ir toliau vykdyti savo veiklą. Tai labai svarbus indėlis kovoje su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Kaip ką tik kalbėjo Eurojus pirmininkė, jungtinių tautų paskaičiavimais pelnas iš nusikalstamos veikos sudaro 2,1 trilijoną JAV dolerių, o tai yra 3,6 procentai pasaulio BVP. E, pažvelgsime į ES. E, nusikalstamos veiklos eigoje e, sukuriama 110 milijardų eurų vertės lėšų per metus. E, nusikalstamų būdų įgytos lėšos turi būti išplaunamos dabartinė kovos su pinigų plovimu sistema ES mums netrodo nei išsami, nei nuosekli, e, o tokia jį turėtų būti, kad būtų na, e, veiksminga. Visos valstybės narės yra numatę baudžiamąsias sankcijas už pinigų plovimą, tačiau dar išlieka svarbių e, teisinių skirtumų. Tie skirtumai sukuria kliūtis ir, kaip jau minėta, tai kenkia tarp valstybiniam policijos tarnybų bendradarbiavimui, kad būtų galima sėkmingai kovoti šius, šiuo nusikaltimu. Teisinių sistemų skirtumais pasinaudoja nusikalteliai. Todėl šios direktyvos tikslas e, pašalinti minėtas kliūtis, patvirtinant bendrą pinigų plovimo apibriežti visoje Europos Sąjungoje. Taip pat, kaip sakė pirmininkas, e, siekiame įgyvendinti tarptautinį įsipareigojimą ir numatyti baudžiamąsias sankcijas už pinigų plovimą, kaip numatyta e, Europos taryboje ir kitose tarptautinėse organizacijose. Iš tikrųjų, šią direktyvą nu, nueinama dar toliau, numatyti minimalių sankcijų e, lygiai ir taip pat numatomas toks nusikaltimas kaip e, individualus pinigų plovimas. Tai liečia asmenys, kurie plauna pinigus, e, kuriuos patys gavo nusikalstamais būdais. Nusikalteliai plauna e, nusikalstamų būdų įgytus pinigus ir komisijai labai svarbu, kad tai būtų apibriešta kaip nusikaltimas. Taip pat šiame pasiūlyme, kaip jau minėjau, tarp valstybių narių sistemų yra didžiulių skirtumų. Kai kuriuose valstybėse e, apibriešti vi, nu, visi susiję nusikaltimai, kitose tik tam tikri. Pagal tarptautinius įsipareigojimus reikia ap, apimti be 21 nusikaltimų rūšį, nuo sukčiavimo iki terorizmo. Komisijos pasiūlyme yra pateiktas toks minimalių nusikalstamų veikų sąrašas, bei taip pat dar įtrauk, įtrauktas dar vienas, įtrauktas dar vienas nusikaltimas, kibernetinis, nusika, e, kibernetinis nusikaltimas. E, grėsmė virtualioje erdvėje, tai yra pasikesinimas į pagrindinės teisės, tai grėsmė skaitmeniniai vidaus rinkai. Pastarųjų savaičių įvykiai tik dar kartą įrodo, kokio masto e, ir kokio poveikio gali būti nusikaltimai virtualioje erdvėje ir kaip jie pažeidžia piliečių interesus ir teisės ir kaip jie kenkia ekonominiams interesams. Ir pirmininkė, tuo įbaigsiu būtina kiek įmanoma greičiau užpildyti tas spragas Mes džiaugiamės tuo, kad taryba įvertino būtinybę veikti sparčiai ir parengė bendrą poziciją. Pastaraisiais mėnesiais mes komisija džiaugiamės, kad prasideda šio klausimo svarstymas parlamente ir tikimės, kad jūs e, savo poziciją patvirtinsite sparčiai ir mes galėsime pradėti tarp institucinės dėrybas ir kaip tikimės užbaigti darbą dėl šio pasiūlymo iki metų pabaigos. Ačiū pirmininkė. Thank you very much. And... Labai ačiū. Ponui Curikai dabar suteiksiu žodį pranešėjai, ponui Kova. Ačiū, ponai pirmininkė. Komisija, jos atstovai pagristai kalbėjo apie tai, kad nusikalteliai siekia pelno. Ir tą pelną galima panaudoti tik tai e, įsitraukus į neteisėtą veiklą, tai yra pinigų plovimą. Čia mes kalbame apie didžiulės sumas ir e, Į šią situaciją reikia reaguoti pasitelkus baudžiamosios teisės priemonės. Mes mėginame pačias geriausias baudžiamosios teisės priemonės pasitelkti ir aš dabar norėčiau tiek dėl turinio, tiek dėl formos, dėl procedūros pasidalinti su jumis e, kai kuriamis mintimis. Kalbant apie procedūrą, mes manome, kad komisija pasirinko tikrai tinkamą atspirties tašką. Ir e, Galbūt e, kilo šiokių tokių viešųjų ryšių problemų, nes e, praėjusią savaitę mes gavome vidaus tyrimo rezultatus, jie yra neskelbtini. Dar nacionaliniai ekspertai turi e, šios tyrimo rezultatus įvertinti. Tačiau aš manau, kad tikrai būtų naudinga šio tyrimo rezultatais pasinaudoti, bandant įvertinti poveikį. Dabar turime įgauti pagreitį, kol kas tenkinamės tik tai e, tuo perduotų tyrimų mums ir siekime kuo geresnį darbą atlikti parlamente. Kalbant apie turinį, reikėtų įsigilinti dar labiau kai kurias temas ir mes pamėginsime tą padaryti per savo posėdžius, pasitelksime ekspertus ir darysime, sieksime, kad procesas vyktų kuo greičiau, nuosavų lėšų plovimas taip pat buvo minėtas ir mes e, norime daugiau informacijos e, apie tai gauti e, skaitmeninis, tas, reikia atskirti tą tikrai pinigų plovimą ir skaitmeninį pinigų plovimą. Na, ir direktyvoje minimus kitus nusikaltimus taip pat reikia atitinkamai įvertinti, kalbant apie sunkius nusikaltimus, reikėtų pagalvoti apie galimybės harmonizuoti baudžiamasias sankcijas, čia reikėtų ieškoti tinkamų sprendimų, juos parengti. Mes esame pasirengę dirbti kuo intensyviau, jau buvome surengę pirmąjį sustikimą su šešėlinis pranešėjais ir mėginsime pasiekti, kad parlamente darbai kuo greičiau pajudėtų į priekį. Ačiū. Ar yra norinčiųjų kitų šešėlių pranešėjų ir kitų komiteto narių pasakyti. Ačiū, pana pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui taip pat. Iš tiesų, manau, kad komisijos pateiktas direktyvos pagrindų, direktyvos pasiūlymas yra geras tuo aspektu arba teigiamai vertintas, kad ir parlamentas yra įtrauktas į procesą nuo pat jo pradžios Tačiau kai kurie klausimai nėra e, tokie paprasti, kaip atrodo ir tas e, savaiminis pinigų plovimas e, turėtų būti įvertintas dar atitinkamai, kad išsiaiškintume apskritai, kas tai yra. Kolegė Ana Gomes vakar atkreipė dėmesį į vieną problemą. Dažnai e, pinigų plovėjai nesulaukia bausmės dėl to, kad pats veiksmas pirminis buvo atliktas kitoje šalyje ir joje už tą veiksmą nėra numatyta jokia baudžiamoji atsakomybė. Taigi čia mes susidurime su teisinėmis problemomis. Manau, kad kibernetinėje erdvėje tokių problemų gali kilti dar daugiau, nes šiuo metu 3 ketvirtadaliai visų piniginių sandorių finansinių yra atliekami internete, Vokietijoje e, jų apimtis siekia 12 milijardų eurų, tai yra pinigų plovimas, pinigų plovimo apimtis yra tokios ir e, už šių sumų Vokietijoje stovi tik tai 12 asmenų, tai galite įsivaizduoti koks yra mastas. E, <clears throat> štai naujausias pavyzdys yra e, nusikaltelis vienas iš centrinio banko sugebėjo išplauti 81 milijoną eurų ir po to panaudoti šias pinigus savo nusikalstamai veikai. Taigi mes turime pritaikyti tokias priemonės, kurias pasitelkus nusikaltėliai puikiai žino visas spragas ir puikiai žino, kad už vieną veiką atitinkamoje šalyje nėra baudžiama ir e, todėl atlieka tą veiką būtent toje šalyje, kurioje e, bausmės jiems sulaukti tikimybė praktiškai yra nulinė, taigi turime derinti teisės aktus tarp valstybių narių ir užkirsti kelią tokio pobūdžio pinigų plovimo veiksmams tvarkaraštis, aš manau, pasiūlytas tikrai yra vertintinas teigiamai ir reikia dėti visas pastangas, kad šis procesas rimtai judėtų į priekį. Ana Gomes dabar kalbės. Ačiū. Aš e, manau, kad šis darbas iš tiesų yra labai svarbus, turiu minės siekimą suderinti valstybių narių teisės aktus susijusius su kovas, pinigų plovimu ir susijusiais nusikaltimais. Aš manau, kad e, turime galvoti ne tik apie penktosios kovos su pinigų plovimo direktyvą, e, direktyvos nuostatas, tačiau turime nepamiršti ir Panamos dokumentų skandalo tyrimojo komiteto. Ir e, šio komiteto nariai puikiai mato, kad e, labai daug dar ką reikia suderinti ir e, baudžiamosios atsakomybės numatymas už šią veiką yra būtina prielada siekiant veiksmingai kovoti su tokio pobūdžio nusikaltimais ir susijusiais organizuotais nusikaltimais. Žinoma, pirmoji kliūtis yra politinė vakar, kaip daugelis kitų kolegų iš jau iš parlamento maždaug 9 val. vakaro, po to, kai mes 6 valandas praleidome svarstydami penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą. Veikiausiai e, šį klausimą turės perimti taip pat ir kita pirmininkaujantį šalis dėl užsispyrusios valstybių narių pozicijos, nes mes turėjome 3 valandas laukti, kol valstybių narių atstovai pasikonsultuos su savo vyriausybėmis e, ir žinome ir toliau galima apsimesti, kad kovojama su pinigų plovimu susijusiais nusikaltimais, įskaitant terorizmą ir paliekant tas didžiulės spragas, <clears throat> siekiant užtikrinti e, proporcingumo principą laikymą, e, asmens duomenų privatumą apsaugoti ir taip toliau. Tačiau kai kurių valstybių narių laikysna parodo, kad ši sistema kovos su pinigų plovimu yra grindžiama prielaida, kad e, kompetitingos institucijos e, pastebėjusios kokią nors įtarimus keliančią veiką, e, pavyzdžiui, finansinius sandorius, turėtų atitinkamą informaciją perduoti kovos su nusikalstamumu struktūroms, tačiau iš Panamos dokumentų skandalo matome, kad e, tos institucijos e, šios informacijos neperdoda, kontros institucijos taip pat netinkamai atlieka savo veiklą. Na, daugiausiai informacijos perdoda tik bankai ir kitos finansinės institucijos. O ar tai būtų e, teisininkai, finansininkai, finansų konsultantai, jie tos informacijos nesuteikia, neperdada ir tai iš tiesų yra sudėtinga. Sritis, taip pat ir priežiūros institucijos netlieka tinkamai savo funkcijų, tai yra centriniai bankai, reglamentavimo institucijos. Na ir čia mes išvelgėme akivaizdžias sąsajas, akivaizdžius ryšius su mokesčių priebėgomis. Ir nes e, tie pinigai, kurie nugula mokesčių priebėgose, po to iš jų yra investuojami, reinvestuojami į nekilnojimą turtą, į tą realią ekonomiką. Kita problema yra susijusi, kaip jau anksčiau buvo minėta, papildomi nusižengimai. E, ir dažnai tokios bylos patenka į teismus, tačiau teismai negali vykdyti jokio teisminio persiekimo dėl to, kad atitinkamas pirmasis nusikaltimo etapas pavyzdžiui, su, su korupcija susijęs įvyko kur nors Angoloje ir e, ES teismai neturi ten jokios kompetencijos. E, mes turime aiškiai pasakyti, kad nepaisant to, kad tas pirminis nusikaltimas, pažeidimas buvo vykdytas Angoloje, Portugalijos atitinkamos tarnybos turi turėti teisę tirti šios nusikaltimus. E, dažnai tokia schema yra pasitelkiama, taip pat pasitelkiama virtualioji valiuta, bitkoinai, e, finansinės technologijos, e, <clears throat> kibernetinių nusikaltimų mastai auga, mes turime pastelgti atitinkamus kovos su jais ekspertus. Pastinis pastebėjimas susijęs su sankcijomis. Iš Panamos dokumentų skandalo supratome, kad veiksmingiausios sankcijos yra turto konfiskavimas, netgi ne laisvės atimimo bausmės. Ir būtent šioje srityje mes turime glaudžiai bendrabiauti su Europolu, Eurojustu, su uh, žvalgybos tarnybomis tam, kad uh, ši direktyva Iš tiesų, ta penktoji pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyra pradėtų veiksmingai veikti. Pirmininkas prašo su kalbėtoju kalbėti trumpiau, priešingų atveju pritruks laiko. Kitas šešėlinis pranešėjas, kuris prašė žodžio, pons Ježik. Ačiū pirmininkė. Šis pasiūlymas yra dalis bendro paketo ir Ana apibrėžė, apibūdino ir tą trilogą dėl kovos su pinigų plovimo direktyvos. Kaip visada, parlamentas siekia daugiau skaidrumo, taryba mm, spaudė stabdžius, e, nieks nepavyko, taip pat jį paminėjo, kad jau mm, metus dirba mm, pana komitetas E, įvertinant tai, kad pinigų plovimas turi veikos per sieną e, pobūdį. Taigi stengiamasi spręsti, mažinti skirtumus tarp valstybių narių teisinių bazių, stengiamasi suvienodinti jas ir mm, pirmininkas priminė, kad taryba jau patvirtino tą bendrąjį požiūrį mm, ir kaip pranešėjas sakė, pasiūlymas ir komisijos yra geras išeities taškas, aš tam pritarčiau. Pasiūlymas nėra toks ilgas, tai aš manau, galėtumėm judėti pakankamai greitai. Aišku, aš suprantu viso to reikalo svarbą, bet manau, kad tikrai galime dirbti pakankamai greitai, galime pakankamai. Um, sklandžiai suformuoti bendrą poziciją. Is... Labai ačiū. Toliau Eva Žoly. Toliau pane Činyčiai ir po to tikrai turėsime baigti diskusijas. Eva Žoly. Ačiū pirmininkė. Situacija yra ypatinga, kadangi. Mm, Visos valstybės narės taip pat yra ir kafi narės ir jau 30 metų tarptautinė bendruomenė kovoja su pinigų plovimu, yra ir nulatiniai vertinimai, mes puikiai žinome e, tas silpnasias pusės. Tikrai seniai jau laikas, e, kad ES pasitvirtintų privalomą direktyvą. E, ta juodos skilė, kaip mes žinome, yra ta, kad daugelį valstybių narių e, mokestinis sukčiavimas nėra laikomas predikatyviniu nusikaltimu, tai yra nusikalstama veikla papildančių elementų ir man atrodo, kad mūsų direktyva turi tinkamai patikslinti mm, visas nusikalstamas veikas, kurios turi būti baudžiamos bent. Uh, metais įkalinimo, kas galėtų būti taip pat pinigų e, plovimo nusikaltimas ir iš tikrųjų pinigų plovimo veikla turi būti baudžiama. Aš labai džiaugiuosi, kad yra šis pasiūlymas ir mielai prisidėsiu prie tolesnio darbo. E, ačiū, panė Činčiai. Grazie, grazie, prezidente. <clears throat> Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos atstovams ir šešėliniams pranešėjams už um, darbą atliktą dėl šios labai svarbios direktyvos, kurios jau tikrai senai laukiame. E, mes turime, aišku, kitų direktyvų, bet mums reikėjo konkrečiai tokios direktyvos, kuri analizuotų baudžiamosios ryties teisės aktus, kad būtų galima realiai kovoti su tokio tipo um, e, nusikaltimu. Ir mums reikia privalomų nuostatų, privalomų sąlygų valstybėms narėms. Aš manau, kad tikrai ši direktyva yra nepaprastai svarbi. Ir e, labai Svarbu, aišku, kaip galima greičiau atlikti visą darbą, aišku, nepamiršti ir visų detalių. Šios ryties teisės aktai davė labai svarbių rezultatų kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Mes puikiai žinome, kad labai dažnai už organizuotą nusikalstamumą Mm, slypi, už tokių nusikaltimų slypi organizuotas grupuotės ir pinigų plovimas leidžia e, e, pinigų plovimo srityje labai svarbu turėti europinės taisyklės, labai svarbu užtikrinti koordinavimą taip pat ir, ir tyrimo jau etapuose tarp teisės saugos tarnybų. Uh, Mes visuomet atsiliekame nusikaltelių ir mes turime e, prisivyti visus naujasius pokyčius, ypač kibernetinių nusikaltimų srityje. Mes puikiai žinome, kad šiandien um, dažniausiai finansiniai nusikaltimai vykdomi um, per interneto erdves, tai e, per visus filtrus praeina ir aš norėčiau porą aspektų akcentuoti. Uh, Mums vis tiek reikia bendro apibrėžimo, kas yra e, e, organizuoto nusikalstamumo grupuotės, nes dažniausiai iš tikrųjų už tokių nusikaltimų slypi būtent nusikalstamos grupuotės. Taip turime mm, pagrindų e, sprendime apibrėžimą, tačiau ne visos valstybės narės yra uh, perkelusios visas nuostatas ar, ar, ar vienodai perkelusios nuostatas, taigi mums reikia mm, vienos bendros, vieningai taikomos savokos, kas tai yra organizuota nusikalstama organizacija, kad e, tai taptų pagrindu visoms kitoms e, direktyvoms, kurios irgi yra taikomos e, baudžiamos atsisės rytyje. Toliau dešimtas straipsnis. Nepateikė minimalaus sąrašo. Man atrodo, kad jo reikėtų. Turint omenyje, kad už tų nusikaltimų slepiasi organizuotos grupuotės, nusikalstamos grupuotės, tai tą būtinai reikia įtraukti mm, į direktyvą. Nes aišku, um, pavyzdžiui, sakykime, telefoninio pasiklausimo, kitokio uh, pasiklausimo sėkimo uh, pavyzdžiui, operacijos nevienodai apibrėžiamos ir vykdomos skirtingose valstybės narėse, tai mums labai aktualu būtų apibrėžti vienodas savokas. Tai... Bet šiaip labai ačiū už, už Petro darbą. Um. Ačiū. Dabar e, gal pranešėjas norėtų apibendrinti ir pateikti tvarkaraštį. Sì, grazie Presidente. Allora, abbiamo, eh, abbiamo deciso. Ačiū. Vakar nusprendėme sutrumpinti tvarkaraštį, todėl pirmasis pranešimo projektas jau turėtų būti parengtas iki rugsėjo pabaigos. Rugsėjo mėnesį vyks susitikimai su ekspertais, taigi toks būtų terminas pakeitimams. Pakeitimus būtų galima teikti iki spalio vidurio, kad jau spalio plenarnėje sesijoje būtų galima svarstyti šį klausimą ir užbaigti tą darbą lapkričio mėnesį. Uh, Pereiname prie kito darbo tarkės punkto. 2016 metinės ataskaitos pristatymas. Frontex pagrindinių teisių konsultacinio forumo atstovas, e, politikos e, konsultacinių klausimų įgaliotinis. Taip pat Sofijana Džali vardu e, kalbė Sofijana Džali. E, Frontex e, pagrindinių teisų konsultacinio forumo atstovas. Palauksime, kol mūsų svečiai susės. Okay, dear colleagues, uh, for the next point on the agenda we have. Kolegos, kaip jau sakiau, dabar mm, susitinkame su dviejų Frontex pagrindinių teisų forumo atstovais ir noriu pasisteikinti su ponu Štefanu Kessler e, ir ponu Kozul. suteiksime jums abiems po dešimt minučių. Po to nariai turės galimybę užduoti jums klausimus ir vyks keitimasis nuomonėmis. Bet prašau dabar jums žodis prezentacijai. Ačiū už mums sutikta galimybė kalbėti apie forumą ir apie ketvirtąją metinę ataskaitą. E, pagrindinių teisų srityje e, rengiama Frontex kontekste. Man šiam pristatymui skirta tik 10 minučių. Žinau, kad pirmininkas vokietis, todėl stengsiuosi laikytis šio laiko. Norėčiau atkreipti dėmesį į šešis pranešimo aspektus ir pakalbėti apie gelbėjimo ir paieškos jūroje operacijas. Konsultacinis formas dalyvavo diskusijose dėl Europos pasienio e, pakrančio apsaugos tarnybos reglamento svarstime. Deja, į daugumą mūsų rekomendacijų e, tai įstatymų, kurie nesižvelgia. Konsultacinis forumas pateikė keletą rekomendacijų Frontexui, e, pavyzdžiui, individualių skundų e, sukūrimo mechanizmą. Kai kuriais atvejais atskirų skundų. Skundų teikimo mechanizmo gali nepakakti, norint užtikrinti tinkamą poveikio, teisinio poveikio ir apsaugos priemonė prieš administraciją. Be to konsultacinis formas paragino, kad agentūrų taisyklės reglamentuojančios skundų procedūrą neapsiribotų vien reglamento 72 straipsnių. Mes ma manome, kad reikėtų suteikti daugiau informacijos pagal įvairius įstatymus, uh, apie įvairius veikėjus, kurie dalyvauja šioje procedūroje, numatyti terminus laiką, per kurį būtina išnagrinėti skundą, taip pat numatyti anoniminio apskundimo galimybę. Tai, na, tarsi mantra, kurią kartojame. Konsultacinis forumas ragina skirti daugiau e, darbuotojų ir daugiau pinigų kur, e, š, darbuotojams, kurie užsimtų pagrindinių teisų klausimais. Mes nepavargdami tą raginimą kartuojame. Manome, kad mūsų rekomendacijos išlieka aktualios ir norėtume kreiptis į komitetą ir paprašyti jo paremti jas. Yes paraginti e, per Frontex į tas rekomendacijas atsižvelgti. Kitas pastebėjimas. E, džiaugiamės tuo, kad įkurtas Europos e, sugrįžtančiųjų asmenų stebėsenos centras. Norėčiau pabrėžti, kad tie stebėtojai privalo būti nepriklausomi asmenys. Ir Ir taip pat jie turėtų stebėti visas prievartinio asmenų su, sugražinimo operacijas, kurias vykdo Frontex agentūra. Būtina, kad visas tokias asmenų sugražinimo operacijas stebėtų nepriklausomi asmenys. Dalyvavome Frontex diskusijose dėl e, bendradarbiavimo su trečiųjų šalių agentūromis, tai sudėt ir Turkija. Pavyzdžiui, Turkija yra tas atvejis, kuris atskleidžia, kaip aktualu gali tapti e, pagrindinių teisų e, momento stebėsena. Kitas sudėtingas atvejis tai Libijos pasienio pakrančio apsaugos tarnybos e, narių mokymai rengimas. Konsultacinis forumas E, siekė sustiprinti vaikų apsaugą e, Frontex veikloje. E, teikiant paramą Frontex kontaktams su vaikais, taip pat ir sausumos operacijose, pakrančio operacijose, akcentuojame vaikų teisės ir susijusius prievolės. Taip pat teikiame konkrečias rekomendacijas teikėme tas rekomendacijas Frontexui prieš keletą savaičių ir tikimės, kad prasidėjo visapusiškos diskusijos Frontex e, struktūrose šiais klausimais. Toliau, forumas prisidėjo prie Frontex pagrindinių teisų strategijos peržiūros. Taip pat e, pateikė savo pastabas dėl lyčių aspekto integravimo. E, į šią veiklą. Ir konsultacinis formas yra pasirengęs toliau dirbti, peržiūrint 2017 strategiją. Svarbu, kad pagrindinių teisių strategija atspindėtų uh, agentūrai suteiktus papildomus išplėstus įgaliojimus. Ji, ji turi atspindėti naujus įgaliojimus. Toliau, dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, tai kad konsultacinis forumas dalyvavo ir, ir prisidėjo rengiant mokomąją medžiagą skirtą Frontexui, ypač atnaujinant Frontex uh, pagrindinės užduotis, pagrindinių užduočių sąrašą šiais metais. Norėčiau užbaigdamas pasidalinti asmeniniais pastebėjimais dėl dabar vykstančių diskusijų dėl e, gelbėjimo ir paieškų operacijų. Pagal, anot jungtinių tautų 2005 pabėgėliai ir migrantai jau žuvo. E, viduržėmio jūroje nuo sausio pirmosios iki birželio 23 šių metų. Kelios nevyriausybinės organizacijos organizavo paieškos ir gelbėjimo operacijas, bandydamos uh, užkirsti kelią dar didesniam žūčių skaičiui norėčiau e, paminėti, kad buvo spaudoje pasirodė Frontex atstovų pasisakymų, e, iš kuriuos galima suvokti kaip kaltinimus toms nevyriausybinėms organizacijoms, e, kad esą jos užsima migrantų neteisėta migrantų pervežimo veikla. Norėtume pat, taip pat patikslinti, kad Frontex savo laiškė neseniai nusistame Europos parlamento nariams kad tos tų nevyriausybinių organizacijų, te, nevyriausybinių organizacijų laivai elgėsi taip, kaip numatyta tarptautinėje jūrų teisėje, gelbėjo žmonės atsidūrusius atviroje jūroje, kurie skendo. Jeigu jos nebūtų ėmėsi veiksmų, tos nevyriausybinės organizacijos būtų žuvę dar daugiau migrantų. Kalbėdamas apie tai, norėčiau priminti šiam komitetui apie tai, kad reikia nedelsint sukurti teisėtus e, prieglopščio prašymo kelius Europoje, kad prieglopščio ieškantiems asmenims nebereiktų griebtis kraštutinių priemonių. Ačiū. Labai ačiū suprantu, kad jūs būsite atsakingas už pristatymą, jūsų kolega po to atsakys į užduotus klausimus. Mes jau galime pradėti uždavinėti klausimus. Puiku. Keturi užsiregistravo klausti, dabar jau penki, ponė Gomes, ponė Spinėlė, ponė Anderson, Grisbek, Veržyje ir Intfeld, ponas Kasteris taip pat prašo žodžio ir ponė Teidžiai. Kiekvienam skirsime maždaug po vieną minutę, labai apgalėstauju, tačiau jau ir taip smarkiai vėluojame. Ir dar mūsų laukia balsavimai ir kiti klausimai. Taigi prašau Jūs kalbėti trumpai ir aiškiai. Pone Gomis, labai ačiū už Jūsų atliekamą darbą rekomendacijas, įspėjimus, nes iš tiesų pasipiknimą kelia tai, kad neatsižvelgiama į daugumą jūsų rekomendacijų, tačiau ir mūsų rekomendacijas neatsižvelgiama. Praėjusią savaitę buvome susitikę su ponu Kobleriu, kuris yra jungtinių tautų specialusis atstovas Libijoje ir jis teigia, kad <clears throat> mūsų politikai įtakoja vidaus reikalų ministrai, kurių požiūris yra labai siauras, kurie vertina, kad migracija kelia didžiulę grėsmę Europai ir būtent tai paaiškina, kodėl nepaisoma rekomendacijų. Ir paspiknimą kelia ne tik tai, kad ES moka už sulaikymo e, stovyklas Libijoje ir jis tai patvirtino, tačiau ES moka taip pat ir už Libijos pasienio apsaugos e, tarnybos pareigūnų mokymus ir niekas nekontroliuoja, kaip jie elgesi su pabėgėliais, galbūt net šaudo juos arba nutempia laivus atgal. Aš manau, kad reikia papildomų diskusijų šią temą, nes iš tiesų Jokinga klausytis, kuomet žmonės pasakoja mums apie ES ir Afrikos partnerystę ir vadovaujasi tą pačią e, siaurą perspektyva to pačiu siaurų vidaus reikalų ministrų požiūriu, nesuprasdami, kas pastatyta ant kortos, tai tikrai net nejokinga, tai yra e, nusikalstama. Pone Spinėlį dabar. Ačiū, buvo pirmininkė. Aš noriu padėkoti kalbėtojui už suteiktą informaciją. Patariamo komiteto vardu noriu padėkoti ir nu, užduoti klausimą. Pane Gomiš minėjo jungtinių tautų atstovą Koblerį, kuris teigia, kad nereikėtų investuoti pinigų į Libijos e, pakrančių apsaugos tarnybos pareigūnų rengimą. Nes šalyje nėra institucinio stabilumo. Tokiu būdu buvo atkreiptas dėmesys į vieną labai svarbų aspektą. Vadovų taryba <clears throat> nenorėjo tokių mokymų rengti, priėmė atitinkamą sprendimą ir aš manau, kad Frontexas negali prieštarauti tarybos sprendimus. <clears throat> Dėl to kyla rimtų problemų. Dar vienas klausimas, kuris man labai rūpi, susijęs su Italijos vyriausybės vakar paskelbtų pareiškimu apie intencijas ir ketinimus e, Italijos uostose neleisti prisišvartuoti Italijos uostose nevyriausybinių organizacijų laivams, kurie plaukė ne po Italijos ar ES valstybių narių vėliavomis. Kiekvieną dieną viduržymį jūroje skęsta pabėgėlių laivai. Ir Italija jau nebeturi jokių pajėgumų tų žmonių gelbėti, todėl kad ES mastu nesimama jokių plataus masto gelbėjimų operacijų. Tos operacijos, kurios buvo vykdomos 16 metais, šiais metais yra sustabdytos, nevykdomas. Noriu išgirsti jūsų nuomonę apie tai nes pagal tarptautinį jūros teisę ir Europos žmogaus teisų konvenciją šie veiksmai turėtų būti vykdomi. Pone Anderson, noriu padėkoti už sutiktą informaciją, taip pat noriu pareikšti pasipiktinimą <clears throat> pažvelgtų skaičių, kuriuos mums šiandien pristatėte, dėl tų 2005 e, žuvusių žmonių. Kai kurie vertina tai tik tai kaip statistinius vienetus, tačiau nemato už šių skaičių vyrų, moterų, mergaičių, mažų vaikų, kur, kurie e, yra palaidoti tame viduržėme jūros kapinyne ir aš norėčiau pareikšti didžiulį pasipiktinimą. Jūsų ataskaitoje pateikiami įrodymai apie tai, kad Libijos policija pakrančio apsaugos tarnyba pažeidžia žmogaus teisės ir niekas jokių veiksmų nesijima. Tose srityse, kuriuose Frontexas veikia, pavyzdžiui, <clears throat> Balkanų regione, Noriu paklausti, kokiu priemoniu yra įmamasi, kad būtų užtikrinta tarptautinės teisės nuostatų laikymasis. Ir e, kitos priemonės įgyvendinamos, kurios, būtų, e, kurios buvo pateiktos jūsų ataskaitos rekomendacijos e, Serbijos ir Vengrijos pasienyje, pavyzdžiui. Nesiniai buvo paskelbta didžiulį nerimą kelinti informaciją apie tai, kad e, Libijos pakrančio apsaugos tarnyba apšaudė laivus, kurie Libijos pakrantėse stengiasi išgelbėti pabėgėlius skestančius. Ar žinote kokiu nors veiksmų, kurių buvo imtasi, kad būtų apsaugotas tiek pabėgėlių, tiek juos gelbėjusių laivų saugumas? Taip pat noriu pareikšti susirūpinimą dėl Frontexo bendradarbiavimo su Turkija. Turkija nėra saugi šalis, nepaisant <clears throat> praeisį vakarą vykusio trilogo, kuriame buvo e, pasigirdusios tam tikros nuorodos ir e, apie prieglapšio agentūrą, nes ypač Graikijos adresu buvo pasakyta, kad e, Graikija privalo priimti tinkamus teisės aktus, pagal kurios Turkija būtų pripažinta saugia trečiaja šalimi, tačiau mūsų parlamentas nekartai yra minėjęs, kad Turkija tokia nėra. O mums vis tiek teigiama, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją Turkijoje susijusią su e, pagrindinėmis žmogaus teisėmis, reikia pripažinti, kad Turkija nėra saugi net ir savo piliečiams, nekalbant jau apie migrantus ar pabėgėlius. Aš dar kartą noriu pabrėžti mūsų požiūrį, kad e, tų žmonių negalima siūsti atgal į, į Turkiją. Taigi ačiū už galimybę tuos klausimus užduoti. <coughs> Aš prašau visų kalbėti trumpiau, sako pirmininkas, ir konkrečiau. <clears throat> Žinau, kad daug ką reikia pasakyti, tačiau vis tiek prašau jūs kalbėti trumpiau. Pone Grįžbėk žodis, ačiū. Janai, ačiū. Pirmininkai, pamėginsiu kalbėti kuo trumpiau, tačiau manau, kad taip pat reikia užtikrinti tam tikrą mm, lygiavą, e, suteikiant kalbėjimo laiką. Noriu padėkoti už šios ataskaitos pristatymą išsamų, nes pagal Frontexo reglamentą yra numatyta, kad konsultacinis forumas turėtų prieigą prie visų, visos svarbios informacijos. Noriu paklausti būtent, ar jūs turite tokią prieigą prie svarbios informacijos. Turite galimybę sustikti visur, kur pageidaujate su pabėgėliais, ar jums yra daromas kliūtis, jeigu taip, kokio jos yra pobūdžio. <clears throat> Nes dažnai mes čia mm, susidurime su išgalvotomis naujienomis, kurios galėtų įtakoti vieną ar kitą pusę, vieną ar kitą linkmę tą situaciją. <clears throat> Taip pat e, jūs kalbėjote apie pabėgėlių gyvenimo sąlygas Graikijoje. Mūsų kolegos prieš kelias dienas e, buvo išvykę į faktų nustatymo misiją, konstatavo, kad gyvenimo sąlygos e, Graikijos pabėgėlių stovyklose pagerėjo. Ar pritarėte tokiai nuomoniai mm, dėl gyvenimo sąlygų ir galbūt e, kai kuriuose vietose salose pastebėjote kažką ypatingo? Trečias klausimas labai trumpai įgyvendinate programą, kurios pavadinimas Vega Children. Man labai svarbi yra nelydimų nepilnamečių tiek e, fizinė prasme, tiek psichinė prasme, e, kurie nepilnamečių, kurie yra patekę į kurie keliauja tam migrantų keliu, galbūt galėtumėte daugiau papasakoti apie šią programą, ponė Veržė. Tikrai nedaug, neilgiau nei vieną minutę, nes jau jūs esate trečioji savo frakcijos kalbėtoja. Atsiprašau, kad aš priklausau tai frakcijai, kuriai e, šis klausimas yra ypatingai svarbus. Norėčiau padėkoti ponui Kesleriui. Mes pažįstame vienas kitą jau ilgą laiką ir aš tikrai labai aukštai vertinu jo atliekamą darbą. Aš noriu atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Pirmiausiai tai yra prievartinio gražinimo mechanizmą, tai yra Europinis teisės aktas. Taip pat labai už tai vertinu tai, ką pasakėte dėl nevyriausybinio organizacijų ir dėl, dėl nerima uh, keliančių Frontexo veiksmų ir pareiškimų šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad e, ne tik žodžiais, tačiau ir darbais situacija bus pagerinta, kalbant apie Turkiją ir Libijos pakrančio apsaugos tarnybos pareigūnų mokymus. Tai man kyla didžiulis e, nerimas e, taip pat kaip ir poniai Grisbek, nes vis daugiau pažeidžiamų asmenų tokiu būdu bus uh, uždaryti, liks uždaryti, uh, užblokuoti Graikijos <clears throat> salose ir galbūt galėtumėte mums apie tai daugiau ko nors papasakoti, taip pat kaip ir apie situaciją Vengrijos Serbijos pasienyje, kur kyla vis didesnė įtampa Pirmininkas prašo, nukla, prašo kalbėti baigti sakinį, nes e, girdėjome informacijos, kad Frontexo pareigūnai ir Vengrijos policijos pareigūnai e, tarpusavyje konfliktuoja kai kuriais klausimais dėl netinkamo veiksmo. Pančinyčiai dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai greitai Noriu padėkoti Frontex atstovui ne tik už pristatytą informaciją, tačiau taip pat ir už kasdienės pastangas, kurių įmamasi, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės. Frontex pareigūnų veiksmais. Mes privalome išsaugoti žmonių orumą, jį apginti ir būtent žmogiškam orumui reikia teikti pirmenybę. Kolegė Spinėlį kalbėjo, kad Italija jau pradėjo skambinti pavojaus varpais. Čia mes turime dėti visas pastangas siekdami išgelbėti žmonių gyvybės, ypač nepilnamečių. Noriu paklausti štai ko. Jūs kalbėjote apie būtinybę užtikrinti mokymus, kvalifikacijos kelimą mm, visų pareigūnų, ypač siekiant apsaugoti nepilnamečius. Remintis jūsų mintimis, ar iš tiesų tokie mokymai, kvalifikacijos kelimas yra vykdomas tiems pareigūnams, kurie tiesiogiai dirba su vaikais, nepilnamečiais moterimis, tai yra tais asmenimis, kuriems reikia daugiausiai apsaugos ir kurie yra jau patyrę labai daug prievartos. Pone Initfeld. Ačiū, pone Kesleri, už pristatytą informaciją, turiu prisipažinti, kad nepaisant to, kad iš prigimties esu optimistė, tikrai mano širdis verkia. Klausantis tokios informacijos, valstybinė ir vyriausybės daug kalba apie žmogaus pagrindinės teisės, tačiau naudojasi tuo kaip priedanga vykdyti e, politiką, kuri iš esmės pažeidžia žmogaus teisės biurokratiniai e, sprendimai atrodo gražiai, tačiau tikrovė yra kitokia. Minėjote. Norėjau užduoti Jums tiesioginį klausimą. Kalbėjote apie Libijos pakrančio apsaugos mokymas. Šimės narys ir komisija teigia, kad aviškas yra gerai, mes e, bandome jiems paaiškinti, kas yra žmogaus teisės, tačiau aš labai skeptiškai vertinu tokius dalykus, taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šią temą. Ponas Kesleris dabar. Äh, Ačiū už jūsų pranešimą, už jūsų pastangas. Tikrai pasipiktinimą kelia tai, kad šiais metais 2005 žmonės jau žuvo viduržėme jūroje, kaip praeisiais metais tokių buvo daugiau nei 5000, manau, yra gėdinga, kad ES nesugeba įvykdyti gelbėjimo jūroje programos ir kad viduržėme jūra yra ta erdvė, kurioje žmogaus teisės neegzistuoja. Noriu užduoti klausimą. Panašu, kad daug nevyriausybinio organizacijų dabar pradėjo viduržymė jūroje gelbėti pabėgėlius, patekusius, kestančius pabėgėlius. Turime informacijos apie tai, kad e, tų nevyriausybinio organizacijų laivai bando užmėgsti ryšį su Frontexo laivais ir Frontexo laivai iš dalies nereaguoja į NVO pateikiamą informaciją apie tai, kad jų laivai yra perpildyti ir kad jie negali išgelbėti daugiau pabėgėlių. Ar turite apie tai informacijos, e, ar iš tiesų Frontex pareigūnai ignoruoja nevyriausybinio organizacijų laivų pagalbos šauksmus? Ačiū tiek buvo parlamento narių. Norėjusi užduoti klausimus, dabar e, prašau. Sakyti užduotus klausimus, galite patys pasiskirstyti, kas atsakys, tačiau prašau daryti tą trumpai. Like to... Labai ilgas sąrašas klausimų. Aš norėčiau priminti, kad mm, konsultatyvinio forumo uh, mandatas yra pakankamai siauras. Uh, Taigi mes neturime įgaliojimo e, komentuoti susitarimą su Turkija, komentuoti kitų politinių klausimų. Mm. Neturiu teisės komentuoti tokių klausimų dėl lygios pas, pakrantės apsaugos tarnybos apmokymą. Manau, kad mm, mūsų informacija tokia kaip ir jūsų pakankamai neiškitai yra sritis vis tik tai, kas planuoja daryti ką su kuo. Mes girdėjome kad tai ir žmogaus teisų klausimų turėtų būti šią srityje, tačiau mes nežinome, kaip tai bus įgyvendinta. kurie klausimai, kaip, man atrodo, man asmeniškai atrodo, kad net jeigu ir būtų mm, puikiai apmokyti, kita Libijos e, pagrantės apsaugos tarnyba, kas atsitiktų su migrantais, e, kurios sulaikytų Libijos pagrantės apsaugos tarnyba ir po to mm, jas nugabenus į mm, šalį, kas atsitiktų su jais neaišku. Dabar tarkim, Italijoje, kas vyksta, tas klausimas buvo iškeltas, man ši informacija yra nauja. E, Frontex. E, neturi įrodymo dėl to, kad būtų įvykdyta kokiu tai žmogaus teisų pažeidimu, bet kokiose gelbėjimo organiza... operacijose. Iš NVO pusės, man atrodo, kad tokie kaltimai prieš NVO yra paremti nepakankamais įrodymais. Dabar dėl Balkanų situacijos. Mm dėl išorės situacijos Balkanuose. Mes su Frontexu dirbam. Klausimas yra, kas yra atsakingas už ką ir kas stebi ką ir kada būtų tinkama situacija Frontexui pasitraukti. Kol kas mes neturime tinkamo atsakymo ir, kaip aš jau sakiau, dirbame dar su Frontexu, kalbamės, bet kol kas negaliu Jums pateikti pakankamas informacijos. Dabar dėl Graikijos. Jūs kalbėjote apie mūsų ataskaitą dėl apsilankimo Graikijoje 2016 metais ir aš norėčiau aiškiai pasakyti, kad tai nebuvo vizitas patikrinti situaciją, įvertinti bendrą situaciją Graikijoje. Tiesiog vizitas buvo surinktas mm, patikrinti, surinkti informaciją dėl Frontexo operacijų e, Graikijoje. Tikrai mm, nebuvo siekiama e, nulas stebėti gyvenimo sąlygų Graikijoje, Graikijos salose, bet asmeniškai, aišku, aš pritariu jūsų išsakytam susirūpinimui dėl situacijos, ypač salose, kad e, tikrai, ypač dėl pažeidžiamų asmenų, um, situacija nėra pakankamai gerai sprendžiama, ypač galvojant apie vaikus. Um, Ačiū Stefanai, o aš atsakysiu į klausimą dėl Frontexo vaikų iniciatyvos. Šios iniciatyvos tikslas yra identifikuoti mm, vaikus, kurie yra rizikos grupėje oro uostuose ir čia Frontex mm, pakvietė dalyvaujančias valstybės ar organizacijas partnerės atsiųsti savo atstovus ir dalyvauti tojose operacijose jau trejai metai. Kas yra daroma, mes turime 13 žmonių iš mm, konsultatyvinio formo pusės, kas dalyvavo ir galiu pasakyti, buvo du aspektai tyrimi. Visų pirma, operatyvinis aspektas, o kitas aspektas – Tai buvo toks kaip ir pajėgumų stiprinimo, tai yra be tos veiklos, kuri vykdoma buvo oruosose per šią iniciatyvą, kur buvo siekiama identifikuoti vaikus, kurie galėtų būti rizikos grupėje, buvo daug keitimas informacija ir patirtimi tarp pasieniečių, tarp pilietinės visuomenės organizacijos atstovų ir taip toliau. Tai buvo tikrai puikus bendarbiavimas tarp Frontexo ir konsultatyvinio formo ir Frontexas dabar tą savoką plečia, taiko ir jūrų ir sausumos sienose. Sausumos sienų atveju kiek plačiau yra taikoma tai ir Frontex plačiau jau tai daro ir, ir jau paskutiniai yra etapai. Jeigu norėtumėt daugiau informacijos apie vaikų iniciatyvą, tai ir Frontexo interneto svetainėje yra plačios informacijos apie Vega vaikų iniciatyvą. Taip pat jūs teiravotės dėl apmokymo, dėl, ypač apmokymo dėl vaikų apsaugos. Mes teikėme paramos Frontexui, atnaujinant taip pat ir taisyklių paketą, kaip Stefanas sakė. Uh, Ir tame bendrame taisyklių pakete yra mm, sustiprinti standartai įdėkti, kad kas būtų galima taiko, taikyti visoje Europos Sąjungoje, apmokant tos uh, frontinių, priešakinių linijų pareigūnus, uh, tai yra ir, ir tuos, kurie dirba prie sienų kad išsameu iš tikrųjų būtų dirbama ypač dėl vaikų, dėl pažeidžiamų grupių. Uh, Tai būtų toks vienas aspektas, kuriuo mes suteikėme pagalbos Frontexui. Be to, kaip Stefanas sakė, mes pradėjome tyrimą dėl vaikų apsaugos ir pateikėme rekomendacijas. Čia irgi yra teikiama pagalba Frontexui. Uh, VCŽ e, reglamentas Frontexas plėtoja apmokymą dėl vaikų apsaugos ir konsultatyvinį forumas yra pasirengęs padėti Frontexui, jeigu reikėtų tokios pagalbos. Ačiū. Much, uh, being... Ačiū. Ačiū už tai, kad e, atėjote pas mus e, aptarti jūsų ataskaitą. Ji išdalinta visiems ir mes grįšime prie jos dar ateityje. Dar kartą ačiū kolegos. Buvau toks griežtas dėl pasisakymo laiko, nes nors balsavimo nėra, mūsų darbo tvarkė yra dar trys klausimai, kuriuos turime apsvarsyti per valandą. Ir nesvarb, vertėjai nebus ilgiau. Todėl turėtumėte apsiriboti vieną dviem minutėm pasisakydami ir neviršyti to laiko ir leisti, sudaryti galimybę visiems pasisakyti. Kitas darbo tvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis ir komisijos daromas pristatymas apie Europos integruotą sienų valdymo strategiją Europos e, sienų ir pakrančių apsaugos reglamento kontekste. Komisija ką tik pristatė integruotą sienų valdymo strategiją ir jos rengime parlamentas aktyviai dalyvauja. Vojček Kaločinski iš vidaus reikalų direktorato šiandien informuos Libė komitetą apie numatomą struktūrą ir darbų tvarkaraštį, kuriant šią sistemą, bei pristatys kom... netrukus pasirodysinčio komisijos komunikato šią temą elementus. Pone komisijos atstovės, žodis jums dabar pristatymai, o po to kolegų klausimai ir pasisakymai. Ačiū už man suteiktą galimybę pristatyti kai kuriuos aspektus susijusių integruotą ES sienų valdymo strategija. E, ypač išklausus šiandienos ekspertų, akivaizdu, kad mums yra labai aktualu proceso pradžioje pristatyti šį klausimą Libe komitete, nes parlamento tarybos ir komisijos bendradarbiavimas procese bus tikrai labai svarbus. Ei. Žinau, kad laiko man skirta nedaug, todėl aš greitai pristatysiu visą susijusią informaciją. Kalbame čia ne apie naujus dalykus, Europos integruotas sienų valdymas e, svarstomas jau kurį laiką. Pristatysiu ankstesnius etapus. 2002 pasirodė komunikatas dėl šios idėjos sudedamųjų dalių. 2006 pasirodė e, pagrindinis siūlymas pagristas keturių pakopų modeliu. Svarbu tai, kad Lisabono sutartyje yra nuostatos dėl e, laipsniškai, dėl būtinybės laipsniškai kurti integruotą es sienų valdymą. Svarbu ir tai, kas nutiko praėjusiais metais, kai buvo patvirtintas es e, pasienio ir pakrančių apsaugos reglamentas ir pirmą kartą patvirtintos teisinės nuostatos E, sampratų įtvirtintų sutartyje pagrindu. Noriu priminti, kad pagal Europos sienų ir pakrančių apsaugos reglamentą ta koncepcija grindžiama keturių pakopų kontrolės modeliu tai apima priemonės trečiosiose šalise, priemonės draugės su kaiminėmis valstybėmis, e, pasienio kontrolės sienos, iš, pali išorės sieną ir e, e, rizikos analizės priemonės Šengeno erdvėje. Taip pat svarbu pažymėti, kas numatyta Europos sienų ir pakrančio apsaugos reglamente, kokios institucijos, už ką tampa atsakingos, kad ši samprata būtų įgyvendinta ir taigi bendrai už šią sienų ir pakrančio apsaugą atsakinga viena agentūra, Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra, o valstybių narių institucijos tampa atsakingos už e, pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybas. Darbas turi būti vykdomas pasidalijant atsakomybę tarp šių dviejų, čioms dviem struktūrams pasidalijant atsakomybę. Nemenkesniai svarbos yra ir tai, kad reglamente apibriešta 11 strateginių komponentų. Jie išvardinti čia. Tai žinoma, apibendrinimas, apibrieštis yra reglamento ketvirtajame straipsnėje ir jos yra daug išsamesnės. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iš komisijos požiūrio taško yra horizontaliųjų elementų, į kuriuos būtina atsižvelgti, kai kalbame apie integruotos sienos valdymo praktinį gyvendinimą. E, ypač norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinės teisės, kurios taikomos ir aktualios visose komponentuose. Tas pas pasakytina apie mokymus bei mokslinius tyrimus. Jie čia nėra labai akcentuojami, bet būtent tokiu požiūriu buvo remtasi. Tai yra, kad tie e, klausimai taikomi horizontaliai. Toliau, strateginis procesas. Uh, kuris siūlo komisija, kaip priemonė, kurios pagalba būtų įgyvendinta integruota sienų apsaugos koncepcija. Trečiojoje pažangos ataskaitoje apie Europos sienų ir pakrančio apsaugos e, įgyvendinimą, pasir... ta ataskaita pasirodė gegužės mėnesį, komisija patvirtino labai abicingą darbų trakaraštį bei numatė e, veiksmingai paremti strategiją. Ta strategija turėtų sudaryti trys e, integruotos paralelinės dalis. Visų pirma, strategija patvirtinta politinėse institucijose, toliau strategija, kurią tvirtina pakrančių sienų apsaugos agentūra ir trečias ligmuo - nacionalinės integruotos pasienio valdymo strategijos, kurias tvirtina kiekviena valstybė narė. Šio proceso tikslas. Komisija mano, kad turėtume siekti saveikios ir suvienytos strateginės sistemos e, Europo, e, sienų valdymo e, kon, integruoto kontekste ir ji būtų taikytina, e, būtų taikoma agentūros. Tai užtikrintų veiksmingą koncepcijos įgyvendinimą. Taip pat norėčiau paminėti keletą aspektų susijusių su atskirais sistemos elementais. Kalbant apie Europos integruotos sienų, val... integruotos sienų valdymo strategiją, uh, šiuo klausimu reikia politinių gairių, kad strateginė sistema numatyta aštuntojoje konstatuojamoje punkto dalyje būtų įgyvendinta. Už strategiją atsakingos ES institucijos. Taip pat svarbu, kad agentūra ir institucijos glaudžiai koordinuotų savo darbą visame procese Ir todėl komisija glaudžiai bendradarbiauja su Frontex agentūra. Šios politinės strategijos tikslas patvirtinti politinį pagrindą ir jame patvirtinti reikalingus tikslus. Tai labiau politinės gairės. O ne konkreti uh, e, veiklos strategija. Tokia strategija numatoma e, kir, kurti e, kitame sektoriui, kita, pagal kitą mm, veiklos sritį. Komisija rengia komunikatą ir norime jį paskelbti šių metų spalio mėnesį. Žinoma, atsižvelgiant į tai, kad e, institucijos apspręs politinę strategiją, e, svarbu, kad vyktų glaudus bendradarbiavimas tarp tarybos komisijos ir parlamento. O komisija, rengdama komunikatą, glaudžiai bendradarbiaus ir koordinuos savo veiksmus su kitomis institucijomis. Norėčiau taip pat pasakyti, kad šiame procese renksime strategiją, kurią tvirtins visos politinės institucijos ir tikimės, kad taryba parems mūsų rengiamą komunikatą. Uh, Kalbant apie kitą lygmenį, <clears throat> reglamento trečios straipsnio antroje dalyje yra minima agentūra. Viena iš naujų užduočių agentūros yra parengti politinę strategiją, grindžiamą sienų uh, kontrolės e, reglamento nuostatomis. Mes tikimės, kad agentūra, koordinuodama veiksmus su komisija ir valstybėmis narėmis, kuo greičiau imsi šio darbo. Tačiau galutinis agentūros valdybos e, patvirtinimas <clears throat> įmanomas tik tai gavus trijų institucijų pritarimą koks yra tvarkaraštis. Jeigu viskas klostysis sklandžiai, agentūra gali šią strategiją patvirtinti kitų metų vasarį. Paskutinė skaidrė. Taip pat norėjau paminėti, kad trečiasis strategijos rengimo proceso lygmo tai yra nacionalinių vidaus sienų kontrolės strategijų rengimas valstybėse narėse. To reikalaujama pagal Europos pasienio kontrolės reglamento tarnybos nuostatas. Valstybinarių rengimų strategijos privalo atitikti strategijos, kurią parengs agentūra, nuostatas ir <clears throat> todėl ketvirtame reglamento straipsčiuje yra nustatyti atitinkami svarbiausi kriterijai, kuriais būtina vadovautis. Šie darbai turi vykti lygiai grečiai, tačiau valstybės narės vėliausiai per šešis mėnesius po e, agentūros parengtos strategijos patvirtinimo privalo suderinti savo nacionalinės strategijas, pritaikyti prie agentūros parengtos strategijos, nes kai kuriuose valstybės narėse tokia strategija jau yra parengta, taigi šis procesas turi baigtis per šešerius mėnesius nuo agentūros e, techninės strategijos e, įgyvendinimo datos, kad viskas veiktų tiek techninių, tiek strateginių lygmenių. Agentūra teikia paramą valstybėms narėms, organizuodama tinkamus mokymus. Veikia parengta mokymų programa, kuri šiuo metu jau yra įgyvendinama ir taip konkrečiais žingsniais, konkrečiomis priemonėmis tas procesas ir vykdomas. E, tuo ir baigsiu, nežinau, kiek man buvo skirta laiko, tačiau <clears throat> tiek norėjau pasakyti ir esu pasirengęs atsakyti į komiteto narių klausimus. Ačiū ponui Kalučinskui. Dabar pradėsime diskusijas, kad komiteto nariai galėtų užduoti klausimus ir pakomentuoti. Roberta Mecola tą darys pirmoje. Ačiū pirmininkė. Aš pavaduoju Arti Pabriką, kuris e, negali dalyvauti posėdyje, <clears throat> tam, kai pirmą kartą svarstama integruota pasienio, pasienų e, valdymo strategija reglamento ketvirtame straipsnėje minimi 11 strateginių komponentų, kuriuos būtina įtraukti į e, pasienio valdymą, tai yra pasienio kontrolės, gelbėjimo operacijos, e, gelbėjimo operacijos jūroje, pasienio stebėsena, integruotos e, sienų valdymo strategijos, gyvenimo atsakomybė tenka visą ES, tai tarp agentūra yra atsakinga už techninę ir veiklos strategiją, valstybės narės atsakingos už nacionalinės strategijas. Šios strategijos parengimas yra svarbi arba esminė sudėdamoji Europinės strategijos dalis. Šiame skirtingų strategijų <clears throat> lygmenų varatinklyje svarbu nepamiršti bendros sistemos, tai yra politinės e, integruotos pasienio valdymo strategijos ir e, komisija būtent ta institucija, kuri už šią sritį prisima atsakomybę. Nepasant to, diskusijose buvo labai aišku, kad e, politinė uh, Politinės sąlygos e, tokiai strategijai parengti turi būti konsultuojantis, e, turi būti nustatomas konsultuojantis su kitomis institucijomis, tai yra taryba, komisija, parlamentu. Ir būtent todėl mano kolega Artis ir aš palankiai vertiname tai, kad šiandien mūsų komitete yra rengiama tokio pobūdžio diskusija šią temą. Ačiū Birgit Sipildavar. Labai ačiū Noriu padėkoti e, Robertai Metsolai už jos mintis. Kalbant apie Europos e, pasienio ir pakrančių saugos tarnybos reglamentą, mes privalome kalbėti ir apie tuos asmenys, kurie prašo prieglopščio pagal tarptautinių teisų. Pabrėždama, kas jau buvo pasakyta dėl e, pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybos europinės, reikia šio reglamento nuostatas derinti su politinė strategija, kurią kartu bendrai rengia teisėkuros institucijas. Tas skaitimasis informacija yra tikrai tik tai pirmasis žingsnis, tačiau reikia įvertinti, kaip iš tiesų, kokiu priemonių galime pasitelkti tam, kad iš tiesų parengtume tą politinę strategiją, o ne tik pasižymėti tai, kas mums yra pristatoma. Būtina pasiekti, kad gyvenant tą strategiją agentūros galėtų parengti savo techninę ir veiklos strategiją, kuri būtų praktiškai gyvendinama. Pone Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pristatytą informaciją. Vis tiek man kyla keli klausimai, nes aš manau, kad e, tas pristatymas e, buvo ir yra šiek tiek per daug techninis, e, pasigendu čia tam tikrų turinio aspektų. Kol kas panašu, kad visi laukia, kaip e, susiklosti situaciją, visos suinteresuotos. Šalis jūs teigite, kad nacionalinės strategijos turi būti parengtos proceso pabaigoje, tuo tarpu dabar kai kuriuose valstybės narėse ta strategija jau yra parengta, yra įgyvendinama, tai man iš tiesų sunku suvokti, kaip viskas e, proceso pabaigoje turės būti suderinta ir, ir kaip minėjo ponė Sipel, iki spalio mėnesio, jeigu dar turėsime laukti komisijos pasiūlymo su konkrečiu turiniu, tai tas turinys turėtų būti politinis. Ir e, vis tik tai parlamentas turi tam tikras kryptis nubrėžti rengiant tą strategijos turinį. Pane Valero žodis. Noriu paklausti, komisijos gelbėjimo operacijos e, yra viena iš strateginių sudėdamųjų integruoto Europos pasienio valdymo strategijos dalių. Kaip Jūs vertinate Italijos vyriausybės sprendimą neleisti švartuotis Italijos uostose jūrų laivams, kurie neplaukioja po Italijos ar Europinių valstybių narių vėliavomis? Ačiū, jeigu nėra daugiau klausimų, suteiksiu dabar galimybę komisijos atstovai atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū už klausimus. ir jūsų komentarus dėl paties proceso. Noriu tik tai patiksinti, kad komisija aiškiai suvokia, kad Europos parlamentas privalo būti visapusiškai įtrauktas į šį procesą. Tai buvo pasakyta ir komisijos ataskaitoje, gegužės mėnesį, kuomet buvo duotas signalas proceso pradžiai, iš tiesų procesas dar tik prasideda, įvyko tik vienas e, susitikimas su ekspertais techninio pobūdžio, tačiau kai tik strategija e, bus įgaus e, konkretesnius kontūrus, savame suprantama, kad Europos parlamento nuomonė taps labai svarbia ir politinės kryptis, kurias parlamentas nubrėž. Tik tai norėčiau patikslinti taip pat ir tam e, tikras santykis su nacionalinėmis strategijomis, buvo užduos klausimas, kaip jos e, dėrės prie viso šio proceso. Pagal strategiją valstybės narės privalo parengti nacionalinės strategijas. Komisija jau ilgą laiką per Šengeno vertimo mechanizmą ir E, kitokius stebėsinos veiksmus, pabrėždavo, kad labai svarbu, kad valstybės narės turėtų savo pasienio valdymo strategijas. Dabar e, ta nuostata tapo privaloma ir valstybės narės strategijas rengia ir jau yra gavusios, sulaukusios atitinkamų rekomendacijų, kaip šį procesą greičiau judinti į priekį. Komisija tikisi, kad valstybių narių strategijos atitiks tiek reglamento nuostatas, tiek e, techninę e, ir veiklos strategiją. Taigi e, valstybės narės, kuomet ta techninė veiklos strategija bus parengta, turės peržiūrėti, privalės peržiūrėti savo dabar galiojančias strategijas ir vadovautis būtent e, europinė strategija. O reglamente yra išdėstytos svarbiausios nuostatos ir kryptis. Mes iš tiesų ir numatėme tuo šešių mėnesių laikotarpį, per kurį reikia suderinti nacionalinės strategijas e, su e, techninė ir veiklos strategija, tam prireiks tikrai glaudaus bendarbiavimo tarp skirtingų suinteresuotų subjektų. Iš tiesų galiu patvirtinti, kad vienas iš strateginių strategijos komponentų yra gelbėjimas, gelbėjimo operacijos gyvenant integruotą pasienio valdymo strategiją. Todėl policijos struktūros e, privalo būti visapuškai įtrauktos ir dėje neturiu įgaliojimo ir negaliu pakomentuoti padėties Italijoje. Tikiuosi, kad komisijos atstovas spaudai paskelbs atitinkamą pareiškimą per spaudos konferenciją oficialią. Aš pats tokių įgaliojimų dabar atsakyti ir komentuoti neturiu. Labai ačiū, baigiame svarstyti šį klausimą, baigiame šį keitimąsi nuomonėmis. Techninio ekspertų posėdis turėtų įvykti dar iki rugsėjo mėnesio ir veikiausiai komisija savo komunikatą paskelbs spalį. Mėly kolegos, kitas darbo atvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su Europos komisijos ir EIVT atstovais dėl bendro e, komunikato skirto partnerystį su Afrika atnaujinimui. Mes rengiame nuomonę dėvė rengiamam pranešimui ir panikijengė yra nuomonės referentė ir mūsų komitetui būtų įdomu išsameu e, pasvarstyti komunikatą penktąją C dalį dėl judumo migracijos valdymo. Dabar steiksiu žodį komisijos ir EVT atstovams ir po to galės kalbėti žodžio paprašė komiteto nariai, skaitant pranešėją, ar jau komisijos atstovai užėmė savo vietas. Um, just where your colleagues sit with the commission. On the now, so I think it's yeah. uh, Madam Thank you very much. de Lorenzo. Okay. I come from the European... Man de Lorenzo. Aš esu iš EIVT, atsakingo už Afriką. Norėjau pristatyti šį klausimą, apžvelgdama tris dalis, pasiremdama komunikatų, kurį, aišku, jūs matėte. Ir pagrindinis klausimas yra migracijos klausimas. Per dešimt sekundžių visų pirma pristatysiu Afrikos vadovų sutikimą, mm, paskui kalbėsiu apie tai, kas yra valdymas, judumo valdymas ir toliau trys pagrindinės iniciatyvos, kurias pasiūlėme komunikatę. Taigi visų pirma, vadovų sutikimas, kur uh, viršūnių sutikimas, kur migracija bus vienas iš klausimų. Mes norime sukurti m, mm, tą pagreitį. Tai bus viršūnių sutikimas, tai bus Afrikos ir ES valstybių vyriausybių vadovų sutikimas ir mes norime suteikti tą dinamiką, kad būtų galima diskutuoti mūsų bendarbiavimo uh, ateitį. Mes norėtumėm taip pozityviai nukreipti tas diskusijas, nes mes galvojame, kad ES ir es valstybės narės kartu yra numeris vienas, manau, kad daugelį mūsų bendarbiavimo sričių. Ir čia noriu pridurti, kad pagrindinė tema yra jaunimas, tai yra investavimas į jaunimą. Mm, tai vėlgi visą tai orientuota į tą pozityvę dinamiką Ir komunikatė mes akcentavome dalykus, kad mes norime e, dirbti vardą atsparesnių valstybių ir visuomenių, tai yra, kad jos būtų atsparesnės konfliktams, e, kad valdymo sistemos būtų tvirtesnės ir migracijos klausimais taip pat, kad būtų tas atsparus didesnis. Taip pat ir dar vienas rytis, tai yra darbo vietų kūrimas, ypač jaunimui. Žvelgiant į antrą klausimą, kaip aš jau sakiau, norėčiau būtent aptarti tos dalykus, tai yra migracijos ir judumo valdymas. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbus klausimas. Migracija ir judumas yra labai svarbus klausimai susijęs su ekonomika, saugumu tiek ES, tiek Afrikoje. Ir aš įsivaizduoju, kad jūs būtent ir dirbate formuojančios ties politiką Europoje, tad man atrodo, nereikia man toliau leisis detalės, kalbant apie politikos formavimą ES. Aišku, kad tai e, turi poveikio ir politikos formavimui Afrikoje. Kalbant apie bendrą politikos kontekstą, mm, Europos Sąjungoje visas darbas orientuojamas pagal valetos procesą, taip vadinamai, mes turime ir deklaraciją, ir veiksmų planą, ir yra. Ir reikia paminėti penkis ramšius to, to, to, iš to dokumento. Aš galėčiau plačiau apie tai papasakoti vėliau, bet iš esmės kas svarbiausia, tai yra, kad yra ir investicijos į priežasčių sprendimą, galvojant apie migracijos priežastis ir admisiją, kova su mm, neteisėtais veisais veiksmais, tai yra priekyba žmonėmis, kontrabanda ir visą tai, kas susijęs su, su migracija, mes vadovaujamės tuo holistiniu požiūriu. Uh, kaip e, politikos kontekstu dabar toliau. Mes norime sutelkti dėmesį į tris klausimus, kaip matote iš komunikato, taigi visų pirma sprendžiame migracijos klausimus iš regionio požio taško. E, migracija tai yra žmonių judėjimas per sieną. Mm, tai yra labai svarbus klausimas. Toliau norime maksim, maksimaliai užsitikrinti e, teisėtos migracijos ir judumo dividendą, kad iš tikrųjų ES yra ir viena iš varomųjų teisėtos migracijos e, mm, jėgų. Ir toliau mes kalbame apie neteistą migraciją. Ir čia mes galvojame būtent apie vadovų sutikimą, kur turėsime siekti konkrečių rezultatų. Uh, Tai vienas dalykas, ką komunikate pasakėme, kad mes norime apibrėžti tas pagrindinės iniciatyvas ir demigracijos. Mes apibrėžėme dvi pagrindinės iniciatyvas. Tai yra viena yra paremti Afrikos iniciatyvas dėl teisėtos migracijos ir judumo po Afriką. Ir antras rytis yra kovoti su priekybo žmonėmis ir kontra, migrantų kontrabandos neteistais tinklais, neteista veika. Ir ką mes matėme nuo pradžių kuomet pradėjome intensyves dėrybas 2015 po Lampedūzos, um, kai iš esmės pasikeitė situacija, kuomet sukurta visa šita politika, politikos pagrindai, ką mes turime dabar. Mes matome, kad yra daug bendrų interesų tikslų, tai yra kovoti su mm, kontrabanda, su priekyba žmonėmis, nes e, labai dažnai eina kalba apie pinigus didelius ir mes čia tikrai galime prisidėti prie tos bendros kovos ir mes galime padėti migrantams. Tai gal tiek dabar, aš mielai, aišku, galėčiau papasakoti plačiau apie mm, kažkuria iš tų sričių, kurias dabar pristačiau, jei pagėdautumėt. Ar kas nors iš jūsų kolegų iš DEFCO ar HOME generalinių direktoratų norėtų dabar pasisakyti? Ne? Gerai, tai tuomet galime perduoti žodį kolegoms. Sonia Kengė yra mūsų nuomonės rengėja, o po to ir kiti nariai, kas norės pasisakyti, taip pat galės tai padaryti. Grazie. Ringrazio la, la komisione. Ačiū. Noriu padėkoti komisijai ir ypač EIVT atstovai už klausimo pristatymą. Iš tikrųjų, 2017 bus lemiami metai ES Afrikos partnerystės kontekste. Afrika, Afrikos žemynas tikrai e, galės pasinaudoti šią, šią, šią partnerystę, o ES siekia sukurti gerą tinklą bendradarbiavimo, todėl mums būtina siekti tos partnerystės gilinimo. Pranešime dėl ES ir Afrikos kol kas remiamasi stereotipais ir jisai yra nesubalansuotas. Turime ateityje projektuoti lygiavertį santykį su Afrikos žeminu be jokio globėjiškumo. Kongas, Burundis, Malis yra šalis, kuriuose vyksta karo veiksmai. E, tai apsprendžia ir skurdą bei žlugdo žmonių siekius e, užsitikrinti geresnį gyvenimą e, tose šalise, kur, kur yra padidinta grėsmė ir kurios minimos jungtinių tautų, pietų Somalis, Nigerija, Jemenas, e, tai šalis, kuriuose šimtai žmonių žūna dėl bado. Afrikoje yra didžiulės e, vystimosi galimybės ir ekonominių, ir kultūrinių požiūrių. Pasaulis pastaruoju metu susipažįsta su Afrikos žeminu. Tai turėtų būti vienas e, mūsų prioritetų. reikia užpildyti atsirandantį vakumą, nes jį užpildys e, kitos valstybės, tokios kaip Kinija, Persų įlankos šalis, kurios yra investavę milijonus dolerių į Afrikos žemyną. Turime nepamiršti to. Taip pat turime nepamiršti ir to, kad ES, jos valstybės narės yra didžiausios e, Afrikos šalių donorės pasaulio mastu. E, per e, svarbiausius projektus kalbame apie vidinį judumą, apie kitus projektus socialinės ryties. Afrikos šalis prisima, turėtų prisimti bendrą atsakomybę už solidarumo užtikrinimą, vertinant svarbiausius projektus, jų, tarp jų yra ir akcentuojamas ir e, išeivijos e, e, vaidinamas vaidmuo. Išeivija gali tapti tiltų tarp Europos ir ES. Nulatos sulaukiame prieglapšio prašymų iš Afrikos e, šalių piliečių. Tie prašymai nėra tinkamai nagrinėjami. Per pas, pastarąsias 48 valandas į Italiją, į Italiją atvyko 12 tūkstančių migrantų ir iš ankstesnių pasisakymų girdėjome, kad Italijai, Italija turėtų e, reaguoti solidariai, jos atsakas turėtų būti solidarus, tačiau e, ji turėtų pasidalinti tą naštą su kitais turėtume sumažinti kelionės, tokių kelionių metų žudančių žmonių skaičių, dirbti su tranzito ir kilmės šalimis. Apie visą tai kalbama pranešime. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks rasti tinkamą atsaką į susidariusią padėtį. Turime uh, valdyti vidinį judėjimą Afrikos žemynę ir, ir taip pat judėjimą iš Afrikos. Jei mums to nepavyks, bus sunku parengti bendrą strategiją. Norėčiau pakalbėti ir apie e, prievartą sugražinamus asmenis. Turime spręsti pabėgėlių problemą. Mes, parlamentas, turėtume sutelkti dėmesį į principus išdėstytus rezoliucijoje dėl holistinio požiūrio, kuri buvo patvirtinta praeisiais metais. Dalyvavau jos rengime draugė su parlamento nare ponė Metsola. Pirmininkas, ačiū. Dar du nariai paprašė žodžio. Pone Valero ir pone Veržyje. Ar dar kas nors norėtų pasakyti, jei ne, tuomet žodis poniai Valero. Ačiū, pirmininkai, visiškai Pritariu teiginiui, kad privalome ieškoti ir svarstyti priežastis, dėl kurių e, Afrikos gyventojai palieka savo kontinentą ir nori įsikurti kitur. Taip pat turime suvokti, kad neturime savo rankose jokių priemonių ir įrankių, kuriuos pasitelkia sudarytume tinkamas sąlygas tiem žmonėms likti savo namuose, e, nes labai dažnai žmonės, reikia nepamiršti, ne savo norų migruoja, nors yra aišku ir tokių, kurie išvyksta savo norų. Egzistuoja tokios e, socialinės grupės kaip mokslininkai, tyrėjai, studentai mes, jeigu rastume jiems tinkamų darbo, tai mielai priimtume juos į Europą, tačiau kiti nėra studentai, nėra įgyję aukštojo išsilavinimo ir taip pat nori atvykti į Europą. Taigi turime atskirti atskiras socialinės grupės. Pirmiausiai e, reikia atskirti tuos, kurie savo norų ir nesavo norų išvyksta. Daugiausia mes kalbame apie nelegalius migrantus, tačiau manau, kad reikia rasti ir teisėtų legalių būdų migrantams atvykti, tiek turintiems aukštą įsilavinimą ir kvalifikaciją įgyjusiems, tiek ir neturintiems. Taip pat turime dėti visas pastangas, kad padėtume ir leistume tiems žmonėms likti savo namuose. Žinoma, galime pasitelkti ir Europoje gyvenančius išeivius iš Afrikos šalių, kad nutrauktume tą migracijos grandinę. Aišku, galima sakyti, kad sukursime naujų darbo vietų ir taip įspręsime visas problemas, tačiau iš tiesų nesugebėsime jų spręsti, nes per e, daugelį metų tų problemų labai daug susikaupė. Aš noriu paraginti komisiją ir tarybą daugiau dėmesio skirti tiems, kurie legaliai atvyksta į Europą ar nori legaliai atvykti, nes, e, kaip minėjau, migrantų esama skirtingų ir reikia skirtingai juos vertinti. Kuomet kalbame apie migrantų srautus, teigiame, kad e, būtina organizuoti legalią migraciją. Tačiau nu, čia mes patys savo paspendžiame pinklės, nes tokiu atveju kalbame tik tai apie asmenis, kurie jau dabar yra atvykę, tačiau Nieko nekalbame apie tuos, kurie ateitie norės atvykti. Tie žmonės, kurie dabar yra Afrikoje, pats turėtų kurti jos ateitį. Pone Viržyje, aš e, džiaugiuosi galėdama dirbti kartu su ponė Kiengė rengiant šį pranešimą, nes manau, kad mūsų sieja bendras požiūris. Kai kurios klausimus noriu pasakyti, kad e, džiaugiuosi, kad komisija bando <clears throat> pūsti naujos gyvybės ES ir Afrikos partnerystėje Ir tam, kad e, galėtume tinkamai tą padaryti, turime būti parengę pasaulinę migracijos viziją, vertindami tarptautiniu mastu migrantų e, statistiką. 60 milijonų europiečių pasaulyje migruoja ir tik 35 milijonai afrikiečių. Taip pat, e, kalbant apie migracijos kryptis, tai pietų kryptis yra daug intensyvesnė nei, pavyzdžiui, šiaurės pietų kryptis. Ir dėl ES ir Afrikos partnerystės, viskai pritariu poniai, kiekgi ta partnerystė turi būti lygiai teisė, atsisakant kolonialistinio požiūrio į Afrikos šalis, o tai reiškia, pirmiausiai turime paremti demokratijos procesus, baigti dėrėtis, sustabdyti bet kokias dėrybas su diktatoriais, pavyzdžiui, su Sudano Eritrėjos diktatoriais. Kitą savaitę apie tai galėsime kalbėti per plenarinę sesiją. Taip pat stiprinti ekonominę partnerystę, kuri būtų naudinga vystimuisi Afrikos šalių, o neatitiktų vien tik tai kai kurių diktatorių vietinių ir tarptautinių koncernų interesus. Turime užtikrinti visapusiškus mainus, tai reiškia sudaryti E, sąlygas teisėtai atvykti pabėgėliams ir e, migrantams taip pat e, žinoma. Turime suvokti, kad kol nebus sutvarkytos galimybės teisėtai atvykti ES, tol, tol nelegalių migrantų skaičius ir žūstančių skaičius viduržėme jūroje tik didės. Taip pat privalome laikytis prisimtų įsipareigojimų dėl įstamosios pagalbos ir manau, kad e, nesutvarkius įstamos pagalbos klausimų šis procesas tikrai judės tinkama linkme. Ponas Kostneris, noriu paminėti tris dalykus siekiant plėtoti darnius tarpusavio santykius, išmintingus tarpusavio santykius su Afrika būtina užtikrinti sąžininką bendarbiavimą ekonomikos srityje. Mes pas, per pastarosius dešimtmečius e, vykdėme tokį ekonominį bendradarbiavimą, kuris buvo naudingas e, tik tai ES ir nenaudingas Afrikos valstybėms, pavyzdžiui, EPA susitarimas pagal jį žemės ūkio produktai iš ES sužlugdė Afrikos valstybių žemės ūkio rinkas, todėl kalbant apie ekonominius sustarimus, apie priekybą, reikia šios sustarimus peržiūrėti iš naujo, reikia vykdyti tokią priekybos politiką, kurioje būtų labiau atsižvelgiama į Afrikos valstybių interesus ir kuri būtų joms naudinga. Toks būtų vienas pastebėjimas. Antras aspektas jau buvo paminėtas, jis yra susijęs su migracija. Manau, kad turime griežtai kontroliuoti pasirašomus sustarimus su Afrikos valstybėmis tiek ES, tiek valstybių narių mastu e, žmogaus teisų e, pagarbos kontekste. E, negalime leisti pasirašyti sutarčių su diktatorių valdomomis Afrikos šalimis, kuriuose yra pažeidžiamos žmogaus teisės ir pabėgėlių teisės. Dar vienas dalykas, nuo kurios markiai kenčia Afrikos valstybės, tai yra karai, pilietiniai karai. Krų valstybės daug ginklų eksportuoja į Afrikos šalis ir būtina ginklų eksportą greičiau kontroliuoti, jeigu norime iškirsti kelią karinių konfliktų eskalavimui Afrikos šalyse. Taigi turėtume daugiau pribojimų taikyti taikyti ginkluotės eksportui iš ES. Pirmininkas ponė Valero, Valero dar trumpai sureaguos ir po to steiksiu žodį pranešėjai ir komisijai. Tik tai noriu replikuoti. E, vertėjai man pranešė, kalbėjo apie nelegalius migrantus. Aš tokių žodžių nevartojau. Aš kalbėjau apie savanorišką, nesavanorišką migraciją ir nereglamentuojamą migraciją. Aš manau, kad mes neturėtume vartoti tokio termino kaip nelegalūs migrantai, nes tokių paprasčiausiai nėra. Pone Kiengė, gal norėtumėte jūs dar pasisakyti kaip pranešėja? Ačiū. Išklausiau visų pasisakymų. Daugumai pritariu, ypač tiems, kuriuose buvo siūloma stiprinti ES ir Afrikos valstybių partnerystę. Noriu priminti keletą dalykų. Piliečių teisų ir laisvių komitete mes privalome atsižvelgti į tai, kad ES ir Afrikos tarpusavio santykiai pasikeitė po kotonų susitarimo ir mes jau pradėjome atitinkamą bendradarbiavimą po kotonų. Ir dabar viską vertiname kotonų konvencijos, kotonų susitarimo kontekste ir Ateities ES ir Afrikos tarpusio santykiai turi atitikti būtent kotonų kontekstą ir čia daugiau dėmesio skiriama regioniniam bendradarbiavimui. Todėl Dabar reikia galbūt e, trumpalaikėje perspektyvoje tą intensyvumą pristabdyti tam, kad po to tolimesnėje ateityje viskas vyktų sklandžiau ir intensyviau. Žodis komisijai ačiū už senus komentarus ir klausimus tikrai visiškai be išlygų. Pritariu pranešėjos teiginiams, kad šie metai yra lemiami ES Afrikos partnerystė, nes yra paskelbti Afrikos metais. Afrikos klausimai traukti į G7 ir G20 darbo atvarkę. Labai daug įvairių platformų yra kurta skirtų Afrikai ir diskusijų numatyta, galbūt aš sutelksiu savo dėmesį į keturis aspektus. Kalbant apie tą tikrąją partnerystę, kurią daugelis jūsų minėjo, būtent tai labiausiai ir pabrėžiama komunikate. Džiaugiuosi, kad Afrikos sąjunga 17 metus paskelbė jaunimo metais, tuo parodydama, kad atitinkamai turi ateities viziją ir ją gyvena, tačiau ta tikroji lygiai teisė partnerystė iš tiesų turi būti visokiojopai pabrėžiama, kalbant apie visą apriepiantį požiūrį, kurį daugelis minėjo, kuomet mes rengėme tą e, politinį scenarijų, mes e, mąstėme, kaip reikia spręsti tokius klausimus, kaip e, migrantų apsauga, legali teisėta migracija. Aišku, nepamirštant ir žmogaus teisų klausimo, būtinybės kovoti su nusikalstamomis organizacijomis, nusikaltelių tinklais. imigracija iš tiesų yra opus klausimas, kaip matote. Atsiprašau dėl savo balso, tačiau pamėginsiu tęsti. Dar norėjau paminėti, kad e, kalbant apie tą visą apriepiančią viziją ir e, pranešėjos e, minėtą kotonų kontekstą. Mes siekiame, kad e, valstybė ir vyriausybė vadovai taip pat daugiau dėmesio savo sustikimuose skirtų Afrikos šalims. Daugumai jūsų minėjo išėvijos iš Afrikos šalių klausimus ir e, neišnaudota išeivijos potencialą. Mes rengiame įvairias programas, kurias įgyvendinant būtų glaudžiau bendarbiavimas su išeiviais. Ir baigdama, galbūt norėčiau pabrėžti tai, kas mums iš tiesų labai rūpi ir daugelis jūs taip pat minėjo e, migracijos mastą. Todėl labai svarbu sustiprinti migracijos valdymą, nes e, Afrikos kontinento gyventojų skaičiaus didėjimas taip pat yra rimta problema, jį minima komunikate, mes e, Kaip sakiau, norime, kad ta partnerystė iš tiesų būtų lygiai teisė, norime vadovautis e, visapriepiančių požiūrių, tačiau tikrai privalome užtikrinti migracijos proceso valdymą, nes e, bendraudami su Afrikos politikais privalome šio aspekto niekada nepamiršti nuo šių metų sausio mėnesio. Žinoma, daugiausiai dėmesio skiriame migrantų kelio per viduržėmio jūrą valdymui, pabėgėlių gyvybių gaud, gelbėjimui, tačiau turime pamiršti, kad būtent per Libiją 95 procentai migrantų iš Afrikos atvyksta, taigi privalome ieškoti politinių sprendimų problemams Libijoje. Žinoma, tai bus labai sveitinga padaryti, tačiau tik tai noriu paminėti kelis svarbiausius iššūkius, su kuriais susidurėme, kad geriau pristatyčiau tą visą priepinti migracijos problemos sprendimo e, pobūdį. Mes kalbame apie žmogaus teisės darbo vietų kūrimą, e, politinius sprendimus, tačiau taip pat ir apie migrantų srautų valdymą. Atsiprašau, kad buvau praradusi balsą, tačiau atrodo, kad jį jau atgavau pirmininkas. Labai to džiaugiamės. That, um... Buvo džiugu, kad jūs galėjote dalyvauti mūsų posėdėje. Tiesiog noriu pasakyti, kad Libė mm, nuomonė ponia Kengė pristatys, kaip numatyta, rūpžio 21 dieną iš karto po vasaros atostogų, kai visi grįšime palsėję ir pradėsime diskutuoti mm, šį projektą. Tuomet iš karto perinu prie kito darbo atverkės klausimo. Tai yra e, misijos e, į Europolą ataskaitos apsvarstymą. Ir 31 mm, pasvarnamentas siunti delegaciją Europolą. Delegacijoje buvo Axel Foss, ir panas Fos parengė visas ataskaitą, kurią jis jums dabar ir pristatys. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, die Ačiū, pirmininkė. Misija Mes metu aplankėme Europolą buvo labai informatyvi ir e, tikrai naudinga. Deja, tik aš vienas buvau tos misijos dalyvis ir dėl to galiu tik apgailestauti. Todėl noriu dar kartą paraginti tuos, kurie e, šiais klausimais domisi apsilankyti Europolo struktūrose, Europole. Mums pristatyta informacija buvo labai išsami, nepaisant to, kad esame susipažinę su Europolo veikla, e, tačiau buvo pristatyta šiek tiek e, kitokiais e, aspektais. Ypač turint omenyje, kad tuo metu kaip tik išplito ir interneto virusas kompiuterinis maždaug tuo pačiu metu apriepia ir Europolą kaip 150 kitų pasaulio šalių. Europolo veikla priepia kovas su tarptautiniu organizuotu nusikalstamu vaikų pornografija, pinigų plovimu, prekyba narkotikais. Ir e, pagal Šengeno sutartį Taip pat Europolas yra atsakingas ir jo struktūroms yra pavaldžios atskiros institucijos, kurios e, kovoja su narkotikų prekyba. Programa buvo labai intensyvi. E, prieš pietus turėdavome programą skirtą migrantų problemams po pietų kibernetinius nusikaltimus svarstėme. Daugiausiai problemų Europolas patiria susijusių su teisiniu pagrindu skirtingoms savo veiklos rytims taikomų Pats Europolas turi atsižvelgti į tai, kad ateityje, e, kovojant su tarptautiniais nusikalteliais, vis intensyviau reikės bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis. Todėl mėginama ir tinkamus teisinius ir organizacinius aspektus tarpusavėje suderinti Džiugina tai, kad vis daugiau valstybių narių įsitraukia į Europolo veiklą, nes Europolui prireikia nacionalinių ekspertų pagalbos, vis dažniau tarptautinių ekspertų pagalbos. O kalbant apie reglamentuojančias ir teisėkuros priemonės, dažnai jos yra nuostatos susijusių su asmens duomenų apsaugomis, apsauga ir todėl kyla problemų Europolo pareigūnams pasinaudoti e, debesų kompiuterijos e, laikmenuose saugomais duomenimis. Taigi šioje srityje galbūt reikėtų daugiau pokyčių Europolo požiūrį, taip pat Europolas. Kalbant apie nusikalstamas e, veikas mano ir prognozuoja, kad e, joms e, vykdyti ateitie atsiras vis daugiau teisinių spragų tarptautinės teisės kontekste, todėl reikia siekti jas užpildyti. Taip pat Europolas mano, kad e, reikėtų siekti pagerinti tarptautinio bendradarbiavimo sistemas, o kalbant apie e, socialinės žiniasklaidos priemonių naudojimą, taip pat reikėtų numatyti galimybę pasinaudoti socialinę žiniasklaidą dažniau atliekant e, įvairius teisinius tyrimus. Europolas taip pat pageidauja kad e, užsakant atitinkamus tyrimus arba vykdant e, būtų labiau organizuojamas į ateitį. Kalbant apie mūsų popietinės darbo atvarkės, e, kibernetinius nusikaltimus, nusikaltimus skaitmeninėje erdvėje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad tokio pobūdžio nusikaltimų mastai didėja, kad galima netgi užsisakyti panašaus pobūdžio būdžiamosios e, nusikalstamos veikos paslaugų dabar internete, ypač atsižvelgiant į e, naujausius kibernetinius išpolius, e, kompiuterinių virusų, programiščių atakas, problemas susijusias su skaitmeninėmis valiutomis, bitkoinais, tai yra problemos, e, kurias privalome įvertinti, svarstyti, reikia daugiau e, dėmesio skirti šioms sritims ir čia didžiausias trūkumas yra būtent tinkamų ekspertų. Pat e, komercinių paslapčių, verslo paslapčių žvalgymas internetu, ypač iš Rusijos pusės, nusipelno daugiau dėmesio. Tiek būtų mano informacijos ir dar kartą paraginčiau kolegas, nes iš tiesų labai naudinga ir apsilankyti Europolo patalpose, o kelionė į Hagą tikrai daug nekainuoja. Mm, nes e, tikrai po tokių mokymų, po tokių apsilankimų mes turėtume iškesnį viziją, kaip kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ačiū. Klausimų. Ačiū Akselifosui už pristatymą ir už tai, kad e, lankėtės su delegacija Europolo būstinėje. Ir periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Išklausysime apie tai, kaip vyksta trišalio dialogo dėrybos dėl vienos, vieno prioritetinių pranešimų, tai yra ES prieklapšio agentūros. Tai vienas pirmųjų klausimų, kurių ėmėmės ir tikrai nemažai pasiekta, jo nagrinėjame pirmininkaujant Maltai. Paskutinis trišalis dialogas įvyko vakar. Ponas Niedermüller pristatys pa, pasiektą pažangą. Ačiū pirmininkė. Stengsiuosi kalbėti trumpai. Vakar, vakare susitikime pasiekėme plataus politinio sutarimo dėl Europos prieglapšio agentūros reglamento. Po beveik pusę metų trukusių dėrybų pirminis susitarimas pasiektas dėl visų 12 pasiūlymo e, skyrių, tarp jų ir dėl e, stebėsenos pagrindinių teisių, e, operacijų techninės paramos ir parlamentas ir taryba turėjo padaryti nemažų nuolaidų ir pasiektas susitarimas yra neblogai subalansuotas. Europos parlamentas norėjo, kad e, prieglapšio teikimo agentūra taptų visą teisę agentūrą dirbančią su valstybėmis narėmis, tuo pat metu išliekančią nepriklausomą, gebančią mobilizuoti reikalingus gebėjimus ir tapti Europos prieglupščio sistemo, sistemos sergėtoje, kuri rūpinasi ir pagrindinių teisų apsaugą. Šie tikslai pasiekti ir dabar lauksime tarybos e, atsakymo dėl iš ankstinio susitarimo. Atsakymą mūsų turėtų pasiekti šiandien. Norėčiau, nulodamas iš šią progą, padėkoti kolegoms už konstruktyvų požiūrį, taip pat sekretariatui, e, e, ypač, už, ypač už praėjusios E, praėjusio vakaro darbą. Ačiū, ponė Dirmilėlė. Ar yra dar kas nors narių norinčių paprašyti žodžio šiuo klausimu? Atrodo, kad ne. Ačiū dar kartą. Ir posėdį pratesime 14 valandą bendrame e, Lybė Peti e, komitetų klausime skirtame asmenims be pilietybės. Ačiū.